Dear colleagues, morning. Pasveitas kolegos. Norėčiau pakviesti patvirtinti darbo atvarkę. Ačiū. Nepatvirtinama. Turiu kelis trumpus pranešimus. 21 spalio buvo priežiūros e, paketas, dėl kurio irgi bus balsuojama, e, IFR posėdžių darbo atvarkių projektas irgi kitiems metams patvirtintas, koordinatoriai sutarė neįlinį posėdį gruodžio 11 surenkti Strasbūrė, kad būtų galima aptarti bankininkystės paketą. Buvo sutarta naudoti pinigų politikos dialogą ir apmastyti situaciją, atsižvelgiant į tai, kokie yra, kokia sužinota informacija ir ką galėtumėm daryti ateityje. Finansinės paramos darbo grupė koordinatoriai sutarė dėl tolesnių žingsnių. Tam, sutarė dėl to, kad komisija turėtų pateikti daugiau informacijos kitą savaitę. Ekonominės valdysinos koordinatorius nusprendė 18 metais siūsti laišką generaliniam sekretoriui, taip pat metinė ataskaita bus pakviesta pateikti 18 metų pradžioje. Ir šiandieną kalbėsime apie ECB konsultavimą dėl NPL. Koordinatoriai nusprendė šiandien apie tai pasikalbėti, taip pat remiantis ir teisininkų išvadomis, apie kurias dabar trumpai pakalbėsiu ir taip pat e, tikimasi, kad bus jie įtraukti į dalyvavimą. Klausimai dėl BEPS irgi buvo nutarta dėl to, kokius kviesime kalbėtojus, Mundi Alijansą, Niderlandų pensijų fondų atstovai bus pakviesti Boeri ir Beuk atstovas. Ir turime užtikrinti lyčių pusiausvyrą kviesdami ekspertus, taip pat koordinatoriai patvirtino konkurencijos politikos paketą 0,067. Siūlymas bus įtrauktas į darbo atvarkę, taip pat mes nutarėme ir dėl to, ką toliau darysime dėl Brexito. Na, dabar norėčiau pakviesti, pasveikinti priežiūros valdybos pirmininkę Nui iš Europos Centrinio banko. Tai yra Antras oficialus klausimas jos 2017 metais, kaip numatyta bendro priežiūros mechanizmo reglamente ir tarp institucinėme susitarime tarp parlamento ir Centrinio banko. Praeitą kartą susitikome Birželio 19 dieną su jumis. Yra daug klausimų, kuriuos reikia aptarti, kurie yra susiję su bankystės sektoriu Europoje šiuo metu ir mes esame labai susidomėję e, šiuo keitimusi nuomonėmis, taigi dėkoju, kad atvykote, juolab, kad žinome, jog čia aktualiausios bus dvi temos. Pirmiausia, tas mm, pataisimas garsus dėl NPL ir toliau parengiamasis ACB darbas dėl priežiūros, dėl bankų priežiūros politikos, atsižvelgiant į Brexito faktus. Dėl pataisimo, kaip žinia, instituciniai pokyčiai įvyko ir vyko ir uždaros diskusijos apie tai. Aš turiu irgi keliais žodžiais pristatyti padėtį, dėl to, kad mes kalbėjomės ir koordinatorių lygmenio apie tai. Blogų paskolų lygio mažinimas yra labai svarbu, kalbant apie apskritai rizikos mažinimą ir sąlygas ekonominiam augimui skatinti. Labai puiku, kad neveiksnių paskolų skaičius smarkiai sumažėjo ES, ypatingai tose valstybėse narėse, kurios labiausiai nuo to nukentėjo ir dėl to gairių įgyvendinimas, gairės pasirodė kovo mėnesį, pateikėjas priežiūros mechanizmas pasirodė naudingos. Ir taip pat buvo imtasi priemonių nacionalinių ir bankų lygmenių, tačiau problema dar nėra išspręsta. Ir Centrinio banko pirmininkas Mario Dragi nesiniai pasakė, kad reikia bendrų pastangų jų turimtis bankai, priežiūros institucijos, reguliuojančios institucijos, nacionalinės institucijos, kad būtų išspręsta ši problema tvarkingai. Ekonomikos reikalų komitetas ketina pozityviai prisidėti prie šio darbo ir taip pat konstruktyviai. Ir aš Džiaugiuosi, kad papildomos priemonės yra nurodytos veiksmų plane, kurios, kurias patvirtino Ekofinas Liepos mėnesį ir neseniai komisijos komunikate apie tai buvo kalbama. Naujasis priedas, papildantis kovo gairės, dėl kurių bus konsultuojamasi ir turėtų būti šių bendrų pastangų svarbi dalis. Tačiau yra ir kontroversiškesnis dalykas, kadangi tenais peržengiamos ir tarybos, ir komisijos nuorodos. Mes visapusiškai pripažįstame, kad priežiūros mechanizmas turi įgaliojimų, kaip yra numatyta komisijos komunikate, įtakoti bankų politiką dėl ne, neveiksnių paskolų, bet mes manome, kad apskaitos sistemos taikymas turi būti atitinkamai pakoreguojamas, jeigu tai yra reikalinga išvalgumo tikslais. Taip konkrečiai kalbama komisijos komunikate, tai yra priežiūros institucijos prerogatyva, netgi sakyčiau prievolė, tačiau e, šiuo dabartiniu formatu šis papildymas, šis priedas viršyje tą prerogatyvą, nes tai yra konkrečiai susijęs su bankais, kadangi yra numatomos bendrosios taisyklės, kurios yra taikomos visiems bankams ir tas gali būti daroma tik per atitinkamą teisės akto pakeitimą, tam, kad būtų galima išsaugoti te, įstatymus teisės aktus primančių institucijų prerogatyvas, mes kreipiamės į teisininkus dėl išvadų ir jie teigia, kad, ir aš cituoju, minimalių priežiūros įgaliojimų suteikimas kompetitingoms institucijoms priklauso nuo specifinės kiekvienos priežiūros, prieži, kiekvienos prižiūrimo banko institu, situacijos ir tos priemonės, kurių imamasi, turi būti pritaikytos konkrečiam banku. Taigi šis priedas papildomas, papildymas numato papildomas prievolės bankams ir viršyje reguliavimo e, reglamento apriepti. Teisininkai aiškiai parodė pagal nusistovėjusią jurisprudenciją, kaip šis mechanizmas ir konkretūs apribojimai, tam tikrų leistinų išimčių apribojimai, čia irgi labai tokia miglota formuluotė, dėl atitikties daro teisinį poveikį. Štai čia yra esmė. Ir tokiu būdu pakeičiama galimybė, kuri numatyta trečiame straipsnėje, kur e, galima nebūtinai laisvanoriškai taikinti teisinį pagrindą, nes e, tai tampa ne laisvanoriška, o teisinė prievolė. Tai de facto keičia priežiūros lūkesčius ir tada tai tampa bendrų taisyklių taikomų bankams dalimi. Taigi čia yra sumaištis tarp pirmojo ir antrojo ramščio ir tuos ramščius reikia vis tiek atskirti labai aiškiai. Ir netgi nuorodoje bei pavadinime, kur kalbama apie prudencinės priemonės, kurių galima imtis tik tai teisės aktų būdu. Ir dėl to dar yra daugiau sumaišties. Ir atsižvelgiant į tarp institucinį susitarimą, mes norėtumėme prisidėti konstruktyviai prie to, kad tas priedas būtų patobulintas, tam, kad jisai būtų suderinta su priežiūros institucijos prerogatyvomis. Ir tai reiškia, pirmiausia, tai yra konkrečiam bankui ir neveiksnių paskolų paketui pritaikytos priemonės. Ir taip pat remiantis dialogų tarp institucijų, kai dėl, tas reikalinga dėl prudencinių priežasčių, gali būti taikomos ir papildomos antrojo ramšio priemonės. Taigi mes laukiame uh, tikrai konstruktyvaus ir atviraus, atviro e, požiūrio iš e, priežiūros mecha, mecha, mechanizmo valdybos ir mes e, manome, kad reikia pokyčių, reikia patobulinti šį dokumentą. Ir tokiu būdu mes išvengtumėme nereikalingų tarp institucinių konfliktų. Yra ir kitų pastabų, kurios yra susijusios su pačiu turiniu. Ir aš prie tų pastabų gal grįšiu vėliau, kai pasisakysiu, bet prieš suteikdama žodį jums, aš dar norėčiau tik tai papildomus kelis dalykus pasakyti. Pirmiausia, man atrodo, kad būtų labai prasminga geriau paaiškinti tai, kad reikia daryti nuorodą tarp srautų ir rezervų. Ir mes kalbame apie naujai atsirandančius srautus. Ir komisija ir taryba apie tai kalbėjo. Reikia vengti retroaktyvaus elemento. Rezervas turi būti traktuojamas kitaip, nes dalis tų neveiksnių paskolų tokiu atveju būtų visiškai neproduktyvi neproduktyvios. Visos paskolos taipogi yra susijusios su retroaktyvumo principu. Taigi galiausiai mes matome, kad kalbant apie konsultacijas, kurios užbaigtos bus gruodžio 8 dieną ir tuomet mes turėtumėme, jos turėtų įsigalioti. Taigi tai reiškia, kad sausio pirmoji diena šis terminas yra per trumpas ir mes tikimės, kad priežiūros mechanizmas irgi savo pasiliks pakankamai laiko, kad galėtų apsvarstyti visus variantus e, ir pereiti prie konsultacijų, kad bankai pasiruoštų tinkamai gyvendinti tas naujas gairias. Ir bet kuriuo atveju poveikio vertinimas bus labai naudinga priemonė. Taigi reikia tinkamai apsvarstyti tų priemonių poveikį. Ačiū, Danielė, dabar žodis Jums. Yes. Good morning, everybody, Mr. Chair. Labas rytas visiems, man pirmininkai, gerbimi parlamento nariai, man malonu su jumis šiandien aptarti Europos centrinio banko priežiūros. Savo įžangoje kalbėsiu apie keturis aspektus. Pirmiausia, komisijos reglamento peržiūra, taip pat blogas paskolas, priežiūros pasirengimo Brexitui ir priežiūros bandymų nepalankiausiamis sąlygomis rezultatus. Pradėkime nuo <clears throat> BPM reglamento peržiūros. Mes palankiai vertiname komisijos vertinimą, kuriame pabrėžiamas e, mechanizmo vaidmo užtikrinant bankų e, priežiūrą, harmonizuojant bendrą sistemą, nepaisant to, kad vertinimas yra teigiamas, pranešime e, ataskaitoje pateikiamas kelios rekomendacijos, kaip pagerinti visą sistemą, dabar jas svarstome, kai kuriuose šiose rekomendacijose kalbama apie mechanizmo veikimą bendrają e, prasme arba e, apie <clears throat> tam tikras praktinius, tam tikrus praktinius ir veiklos bei teisinius aspektus, kurie dabar yra svarstami. Blogos paskolos ir jų dalis bankų pelne. Žinau, nepa, <clears throat> nepaisant pasangų yra pakankamai nema, nemažas ir dėl to kenčia e, investicijos e, bei ekonomikos augimas. Šiomis aplinkybėmis, vertinant banko turto kokybę, Europos Centrinis bankas tam skyrė pakankamai didelį dėmesį, siekiant sudaryti bendras sąlygas spręsti šias problemas visoje bankų sąjungos erdvėje. Pirmiausiai mes 2017 kovą paskelbėme blogų paskolų vadovą ir e, pagal šio vadovo nuostatas e, siūlomos e, patikimos ir tikroviškos strategijos siekiant spręsti blogų paskolų problemą. Nors per pastaruosius metus pastebėjome, kad institucijos deda daug pastangų siekiant sumažinti eurozonoje blogų paskolų portfelį, sumažinus jį nuo 142 milijardų iki 795 milijardų buvo sumažintas 142 milijardais eurų blogų paskolų portfelis, dabar jų liko 795 milijardai ir todėl mes e, siekiame mokytis iš praeities klaidų ir tinkamai proaktyviai vertinti grėsmės. Taip pat dedame papildomas pastangas siekdami spręsti blogų paskolų problemą visuomet siekiame užtikrinti kuo didesnį skaidrumą šioje srityje, konsultuodamiesi 2016 metais gairių rengimo procese. Tai reiškia, kad mūsų darbo šioje srityje dar nesibaigė ir turėsime daugiau dėmesio skirti praktiniams priemonėms, kurias būtinai gyvendinti laiku akivaizdu, kad negalime e, apsiriboti vien tik tai turimomis blogomis paskolomis, tačiau siekti ir išvengti ateityje naujų blogų paskolų atsiradimą. Siekiant žengti šį papildomą žingsnį, e, reikia nepamiršti, kad dabar tam yra labai tinkamos ekonominės sąlygos, turime pasinaudoti <clears throat> šiomis aplinkybėmis ir imtis e, veiksmų orientuotų į ateitį. Taip pat parengėme e, priedo projektą dėl blogų paskolų, kuris buvo paskelbtas po spalio ketvirtos konsultacijų. Mes e, finansinėms institucijams pristatėme savo lūkesčius susijusius su blogomis paskolomis. E, orientuotus į ateitį. Priedo projekte e, siūloma e, paskoloms be garantijų e, suteikti blogų paskolų statusą praeis dviejiems metams, o paskoloms su garantijoms po septyniarių metų ir po 2018 metų mes tikimės, kad e, tokia sistema bus taikoma visoms naujoms e, negražinamoms e, paskoloms, jos bus taip klasifikuojamas. Noriu pabrėžti, kad šiame priedė, kai jis bus patvirtintas, jau nuostatos bus prižiūrimos Europos centrinio banko priežiūros e, institucijų ir mes vertinsime kiekvieną atvejį atskirai, automatiškai e, tikrai procesas nevyks ir noriu tą labai aiškiai pabrėžti. Priedė siekiant užtikrinti skaidrumą ir siekiant užtikrinti vienodas <clears throat> sąlygas yra labai aiškiai e, pristatomi mūsų e, su priežiūros politika blogų paskolų susiję lūkesčiai ir vizija. Mes visuomet siekiame nuo pat pradžių užtikrinti skaidrumą susijusi su įvairiomis sritimis, kuriams taikoma mūsų priežiūra, pavyzdžiui, ECB rekomendacijos dėl dividendų paskirstimo politikos. mes siūlomą priedą vertiname kaip antrojo ramščio priemonę ir tokį požiūrį nesuniai patvirtino komisija. Jeigu taip nebūtų atsitikę, tai reikštų, kad BPM kitaip nei kitos E, pasaulyje veikiančios svarbios bankų veiklos priežiūros e, sistemos e, neturėtų galimybės pristatyti savo ateities vizijos. Eurogrupės pirmininkas savo spados konferencijoje pirmadienį taip pat pareiškė paramą mūsų pasirinktam požiūriui. Liepos mėnesį buvo patvirtintas tarybos išvadas dėl blogų paskolų birželio mėnesį ir <clears throat> tam pabrėžiama, kad reikia e, sustiprinti priemonės, e, rengiant atitinkamas blogų paskolų e, apibrištis. Noriu pasakyti, kad suinteresuoti subjektai kol kas dar nepriėmė atitinkamo sprendimo pradėti visasios konsultacijas dėl šio priedo projekto. E, tačiau jos vyks iki um, gruodžio 8 dienos ir Europos centrinis bankas atsižvelgs visus komentarus prieš pateikdamas galutinį priedo projektą. Dabar noriu pakalbėti apie pasirengimą Brexitui. <clears throat> Po to, kai Junktinė karalystė priėmė sprendimą įstoti iš ES, vyko e, nuolatinis dialogas su maždaug 50 bankų e, Junktinės karalystės ir e, Europos centrinio banko dėl nacionalinių kompetencijų. Um tam tikri, ypač keli tarptautiniai, jungtinė karalystė veikiantis bankai jau pasakė nemažai pažangos e, e, planuodami ir pasirengdami Brexitui e, ir Europos centrinis bankas ir nacionalinės priežiūros institucijos dabar vertina jų pasiūlymus, nepaisant to, Europos centrinis bankas mano, kad dauguma bankų vėluoja priimti galtinius sprendimus dėl savo veiklos restruktūrizacijos vertindamas bankų perkelimo planus, kuriuos gavome iki šio momento. Europos centrinis bankas identifikavo tam tikrus trūkumus, ypač susijusius su e, e, tam tikromis e, <clears throat> bankų sąjungos silpninimo tendencijomis. Be to mes pastebime tendenciją perkelti bankų veiklą į investicinės įmonės, kurios veikia trečiosiose šalise, kurių negali kontroliuoti bendras priežiūros mechanizmas. Taigi dabar ES teisėkuros institucijos privalo, reaguodamos į tai, atitinkamai pakeisti reglamentavimo e, sistemą panašiai kaip ir euro zonos bankai, jungtinės karalystės bankai e, <clears throat> pamažu rengiasi breksitui, nepaisant to matome, kad pastangos nėra pakankamos. Neseniai baigiame e, pristatyti bankų knygos e, grėsmių analizę ir e, bandymų nepalankiausiamis sąlygomis rezultatai į ją yra įtraukti mūsų tinklapyje bankų priežiūros Europos centrinio banko yra paskelbti e, <clears throat> šio tyrimo rezultatai. Svarbiausia yra tokie, kad e, atrodo, kad e, ir toliau išlieka grėsmė visame bankininkystės sektorijoje susijusi su palūkanų normomis ir <clears throat> tai gali turėti neigiamos įtakos bendrai bankų veiklai. Eurozonos bankai yra skirtingose situacijose susijusiose su ja, e, grėsmėmis jų veiklai šios išvados tačiau yra grindžiamos tam tikromis grėsmėmis susijusiomis su klientų veikla, tačiau mes prognozuojame, kad mažmės bankininkystės indėlių aptarnavimo sąnaudos išliks stabilios, nepaisant to, kad per tą laikotarpį bendros palūkanų normos gali mažėti. Tuo tarpu paskolų sektoriuje e, tendencija joms yra didėti. Dabar vertiname, kaip e, praktiškai galima gyveninti tų bankų rengiamus veiklos planus. Taip pat atkreipime dėmesį, kad bankai e, vis dažniau remiasi išvestinių vertybinių popierių prekybą, dėl to didėja grėsmė E, bankų veiklos rizikai. Dabar noriu padėkoti Jums uždėmesį ir esu pasirengusi atsakyti į galimus klausimus. Labai ačiū. Tikiuosi, kad uh, uh, dialogo metu bus galimybė atsakyti kai kurias iš mūsų pastabų, kurias esame pateikę. Uh, tikėtasi, kad e, mechanizmas pakeis reikalavimus. Tai e, iš tiesų jūs sakėte, kad automatiškumo nebus e, ir numatytos priemonių taikymas įvertinusios skirius atvejus visą tai puiku. Tai dabar pasakyta E, tekste dabartinė redakcija. Tai iš tiesų dar yra ką galima gerinti ir aš tikiuosi tai ir bus padaryta BPM. Pirmiausia, sutiksiu žodį, panai Rozatė. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Nui už tai, kad e, pateikė apžvalgą blogų paskolų e, gairių priedo Mano pirmasis klausimas toks. Dėl privalomumo ar neprivalomumo šito priedo. Norėčiau pritarti tai, tam, ką sakė mūsų pirmininkas, ne visai aišku, kokie apimtim tai bus neprivaloma, nes jeigu nominaliai tai bus neprivaloma, ne, jeigu pasižiūrime šitą priedą, tai iš tiesų yra numatytos tam tikros prievalės bankams. E, Europos parlamento teisės tarnyba pateikė nuomonę ir joje pareiškė, kad tokia redakcija bus sunku pritarti šitam priedui, nes iš tiesų bendrojo, prie, bendrojo, priežio, bendrojo priežiūros valdyba neturi kompetencijos dėl to. Antras klausimas, ar išvelgtumėt kokią nors riziką, kad tokios kiekybinės nuostatos galėtų turėti prociklišką įtaką bankams, ypač E, sunkiais laikotarpiais ir jei kiltų dar viena krizė, tai iš tiesų bankai e, turėtų laikytis prievalės, e, didinti atidėjimus ir tai savo raštų sumažintų jiems galimybę teikti paskolas. Uh, E, trečias klausimas e, dėl bankų sąjungos, tai bendresnio pabudžio klausimas, Europos komisija nesenai patvirtino komunikatą e, dėl bankų sąjungos kūrimo baigimo ir E, noriu, kad parlamentas ir taryba kuo greičiau patvirtų pasiūlymus dėl rizikos mažinimo bankuose, bet to yra siūlomi e, nauji e, veiksmai, kad galų gale būtų patvirtintas sprendimas dėl Europos indėlių draudimo programos. Mes žinome, kad yra tam tikrų nesutarimų taryboje dėl šito pasiūlymo, tai norėčiau pasiteirauti, kaip būtų galima išbristi iš šitos aklavietės ir galų gale apsispręsti dėl Europos indėlių indėlių draudimo sistemos. Let's hope uh, that the hearing uh, today uh, will uh, clarify uh, certain number of points, uh, and in particular. Na, tikėkime, kad šiandien pavyks pasiaiškinti kai kurios dal dalykus, uh, kurios konkrečiai minėjo pirmininkas, tai yra neautomatiškumas, banko priežiūros uh, praktika, čia turbūt būtų svarbiausi dalykai. Uh, Taip pat turbūt e, e, reikėtų na, e, grįžti ir prie pirmininko klausimo, tai mano likščiaulinis vertinimas, tai pasakyta tekste, teksto dabartiniai redakcijoje, bet aš kaip, kaip ir sakiau, kad daug kas sako kai ką kito. Ir turbūt galėčiau lengvai padaryti išvadą, kad iš tiesų formuluotės galima tobulinti ir tai bus tobulinama. Uh, Na, e, turbūt šiame kontekste ne pati tinkamiausia savoka, tai e, būtų, tai pažiūrėkime, kas e, mums bus teikiama, siūloma, kokios reakcijos bus. Aišku, mes labai rimtai vertinsime E, visus teisinius išaiškinimus, kurie dabar tikimi iš tiesų gali, galimos pasiekmes yra e, tai, nuo e, gruodžio 8 iki metų pabaigos ECB e dirbsime iki, ir e, turime nagrinėti tos kylančius sunkumus ir gali būti, kad 18 sausio 1 nebus pati geriausia diena e, tam e, pradėti ir turbūt priežiūros valdyboje galiu tai siūlyti kolegoms. Jie apsispręs, kad e, ne, ne, neturiu delegavimo teisės, bet aišku, aš galiu siūlyti, kad mums būtų suteikta šiek tiek daugiau laiko, kad būtų galima rimtai įvertinti tas pastabas, kurios mums bus pateiktos ar bus prociklinis e, poveikis. Aš nemanau, nes. Uh, Žinau, e, kad dabar labai sunku piliečiams yra, jie kenčia, neturi darbo, turi asmeninių sunkumų ir piliečiams sunku, aišku, tai pajusti, tačiau ECB e statistikos duomenės yra patikimi ir jie e, rodo, kad iš tiesų dabar yra palankios ekonominės sąlygos ir kad turime tuo pasinaudoti. Iš tiesų, bankams ir e, ekonomikoms bus sudėtinga ir piliečiams bus sudėtinga. Išku, jeigu bankai patektų į dar vieną krizę, mes žinom, kada ateis ta diena, e, kai ta krizė nauja kils, nežinom kada ir dėl ko, bet tai atsitiks. Ir iš tiesų, jeigu bankai žengs į tą naują krizę, e, turėdami visą tą bagažą senosios krizės, tai iš tiesų da, tai dar labiau apsunkins situaciją ir iš tiesų mes negalime leisti savo tokios rizikos dėl bankų sąjungos kūrimo užbaigimo, konkrečiai dėl to, ko tam reikia, ką aš manau asmeniškai ir tai nekartą esu sakiusi, kad dabar puikus metas yra e, tam daryti. E, galiu pateikti e, paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, banko populiarai, jeigu Santander nebūtų jo įsigijęs, jis būtų uh, bankrutavęs ir e, turėtų būti išmokėtos kompensacijos indėlininkams, tai būtų sprendžiama europinių lygmenių. Ir Portugalijoje buvo e, dukterinė įmonė ir ten būtų, būtų tekę e, kompensuoti indėlinkams. Tai nenormali ne situacija, netaip turėtų būti. Tad E, aišku, aš palankiai vertinu tai, kad komisija ėmėsi iniciatyvos iš tiesų išspręsti šitą e, politinę klavietę, iš jos išbristi, nes tai trukdė judėti į priekį. Ir e, visgi aš labai tikiuosi, kad mes kalbame apie apie visą teisiškumą. Tai komisija iš pradžių siūlė, aš labai svarbu veikti kurti banko sąjungoje ir uh, užtikrinti didelį indėlininkų pasitikėjimą, nes be to nebus galima visiškai integruoti banko sistemos. Na, turbūt, kas sakė panas Rasnatė, ne dabar prociklinis poveikis, bet tuo atveju, jeigu uh, atitiktų. E, turbūt tą jis norėjo pasakyti, bet kokiu atveju. Dabar žodis e, Pervanš Bereš. Ačiū. Mano kolega Silva Perera turėjo klausimą dėl neveiksnių paskolų. Dėkoju už e, pateiktus paaiškinimus. Ir gal reiktų dar šiek tiek giliau paaiškinti klausimą, kaip tai, bus, kaip tai įsigalios tos gairės ir kaip jos bus taikomos. Ir aš manau, kad dar turėsime galimi, galimybę apie tai pakalbėti šių klausimų metu, nelaukdami konsultacijų rezultato. Aš manau, kad ta informacija tikrai būtų labai sveikintina. Ir aš norėčiau užduoti klausimą apie priežiūros agentūros peržiūros, peržiūrą. Nes bankų institucija, aišku, labai daug turi įgaliojimų, nes jūs e, esate atsakingi už tą sritį ir man labai įdomu būtų išsiaiškinti, kaip reguliavimą ir priežiūrą jūs derinate, tai kaip tai siūlė komisija ir kaip tos dvi tai, priežiūros mechanizmas ir reguliavimo funkcijos tarpusavį yra derinamos. Ir tas metodas, kurį jūs taikėte, yra susijęs su banko vertinimu, bandant išsiaiškinti, ar jisai turi rizikos žlugti ar ne, nes jūs minėjote Bank Populiar atvejį ir tai, kaip mes vertinsime tą likely to fail padėtį, tai turės įtakos bankų kapitalo atkūrimo padėčiai ir, ir visam procesui. Ir, aišku, vyksta dis, vyko diskusijos dėl to vertinimo sąlygų, jos vis dar vyksta ir, man atrodo, tai yra labai svarbu, labai svarbu apie tai kalbėti. Taigi, dėkoju už um, komunikato vertinimą dėl IDIS. Ir EDIS, ir taip pat mes norime priminti, kad reikia EDIS sistemos visapusiškos, nes uh, mūsų vertinimu uh, komisijos komunikatas šia prasme tikrai nepateikia visapusiško draudimo ir patikinimų šia prasme. Ir aš manau, kad ta prasme šis komunikatas bus patobulintas. Labai ačiū. Kalbant apie bankų instituciją ir visą priežiūros sistemą, bankų, bankistės institucijai kalbant apie ją, aš norėčiau pasakyti, kad ji yra labai svarbi rengiant bendrą taisyklių savadą Europoje ir tai, kai bankystės institucija apibrėžia tą riziką dėl, ne, dėl blogų paskolų, paskolų Tai mums bankystės institucija yra labai svarbi, kad būtų pateiktos tos bendros taisyklės dėl nuoseklumo, dėl vienodų sąlygų, kalbant apie reguliavimo procesus. Ir tais atvejais, jeigu nėra reguliavimo gairių iš bankystės institucijos, tada 19 komandų mums reikia mūsų institucijoje, kad 19 teisinių sistemų būtų galima įvertinti. Tai labai daug kainuoja, tai nėra efektyvi priežiūra. Tačiau mums yra šiek tiek neramu dėl pasiūlymų dėl bankystės institucijos, nes ši institucija nėra ta, kuri galėtų prižiūrėti bendrą rinkos sąjungą, kapitalo sąjungą, nes jau visiškai yra kitokia situacija, yra kita europinė priežiūra šalia bankystės institucijos ir mes manome, kad tie pasiūlymai tokie, kokie yra pateikti dabar, labai sumaišo tą priežiūros sistemą dėl e, vykdomosios valdybos funkcijų ir panašiai, nes tai yra kaip ir papildoma netiesioginė priežiūra, kuri yra numatyta pasiūlyme. Ir mes nesame įsitikinę, kad reikalingas pasiūlymas dėl priežiūros strategi strateginio planavimo centralizavimo valdyboje, nes tokiu būdu būtų ribojamas kompetitingų institucijų sugebėjimas lankščiai reaguoti į naują riziką ir dėl to gali atsirasti planavimo procese trūkumų. Taip pat mes pritarėme dabartiniai padėčiai dėl um, bandymų nepalankiausiamis sąlygomis. Tokių testų reikia ES mastu ir jie turi būti kuriami per EBA mechanizmą ir EBA vykdomoji priežiūra turi tvirtinti tokius procesus, bet mes abejojame, ar reiktų tokius įgaliojimus numatyti nedėliam komitetui, kuris nebūtų įtraukiamas į tiesioginę priežiūrą. Taigi kaip viskas yra dabar, yra puiku ir kažin ar reikia eiti tą kryptimį, kurią nurodė komitet, komisija, mes nemanome, kad tai yra teisingas kelias. Bendrai kalbant apie valdysinos pokyčius, tai mes pritarėme siekiui daugiau dėmesio skirti europiniam lygmeniui. Ir aš nežinau, ar bankistės institucijos pirmininkas turi turėti balso teisę, aš manau, kad taip, bet e, centrinis bankas nenumato galimybės prisijungti prie bankysės institucijos vykdomosios valdybos. Mes esame atsakingi už labai svarbių institucijų priežiūrą šioje srityje. Tai gal čia labiausiai nerima keliantis dalykas. Dėl atsargi, iš ankstinio bankų rekapitalizavimo. Tai čia tie dalykai, kurie yra paaiškinti teisės aktuose, ten yra pateikti komisijos paaiškinimai ir tas atsarginis rekapitalizavimas, ne, jį neįeina nuostoliai, bet čia reikia pasirūpinti, kad po banko rekapitalizavimo banko institucija taptų gyvybinga. Ir aš manau, kad tai yra tam tikros taisyklės, tam tikra sistema, sistemos veikimo taisyklės. Ir galbūt tuos procesus reiktų geriau paaiškinti, labiau juos gal integruoti, nes tai yra sudėtinga sistema, yra ilgas procesas ir negerai, kai bankui reikia laukti ilgai, kol bus išduotas um, leidimas dėl rekapitalizavimo viešomis e, lėšomis. Neiškumas labai nėra palankus e, bankams ir investuotojams bei indėlininkams sistema veikia, ji buvo išbandyta kelių bankų atveju, tačiau mano manimu būtų geriau, jeigu viskas vyktų greičiau, kad metodika būtų geriau paaiškinta. Dėkoju Ashley Fox. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Nuoji. Turiu keturis trumpus klausimus jums šį rytą. Pirmiausia, kokį poveikį jūsų manimo sverto santykis, 5 procentų sverto santykis gali turėti skolinimui. Tai kalbant apie Europos ekonomiką, kuri atsargiai auga. Antras klausimas, man neramu dėl e, netyčinių padarinių, kalbant apie tas moratoriumų įgaliojimus. Pavyzdžiui, tas moratoriumo laikotarpis, jeigu jisai bus ilgesnis negu dvi dienos, kaip sutarta pasauliniu mastu, tuomet trečiosios šalys gali panaudoti optauto teisės iš STS protokolo. Toliau. Per, moratoriumas iki banko pertvarkymo. Tai gali kelti grėsmę finansiniam stabilumui. Ar jūs sutinkate, kad dviejų dienų sprendimo variantas būtų tinkamesnis? Ir trečias klausimas susijęs su blogomis paskolomis. Ar sutinkate su kolega, kolega, kolega iš Flandrijos Lūnės, kur jo pranešime dėl bankų sąjungos kalbama, kad valstybės narės ir patys bankai yra pirmiausia atsakingi už tai, kad būtų išvengta blogų paskolų. Ir e, paskutinis klausimas, kita tema. Centrinis bankas pabrėžė, kad e, ketina įgyvendinti eurozonoje tam tikrą tinklą dėl finansinio mokesčio. Gal galite paaiškinti plačiau apie tai, nes suprantu, kad skirtingos rinkos gali sukurti problemų dėl autorizavimo. Ačiū. Koks skirtumas? Kaip žinia, konsultacijose dėl Bazelio 3 ES nepasisakė labai aktyviai už tai, kad daugiau būtų naudojamas sverto santykis, sverto koficijantas, bet galiausiai galbūt reiktų įvairių būdų įvertinti rizikos kapitalą, tai būtų ne vien tik tai sverto koficijantas. Europos bankų situacija nėra bloga, 5 procentai nėra kol kas galiojantis reikalavimas ir nemanau, kad jis taps reikalavimu. 5,1 procento yra toks koficijantas svarbioms bankų institucijoms taikomas. Taigi mes kaip ir čia neatsiliekame nuo kitų šalių. Dėl netyčinių moratoriumų padarinių iki banko pertvarkymo arba kitų procesų. Mes kalbame šiuo klausimu su Alke Kunik valdyboje ir ji mano, kad po pirmojo banko populiar atvejo buvo per anksti banką pertvarkyti ir dėl to mes nenumatėme to, tų procesų. Aš taip nemaniau, bet bet vėliau nuomonę šiek tiek pakeičiau po banko populiar atvejo. Ir man atrodo, kad Elkė, na, ji pati pasakys, ką ji mano, bet man atrodo, kad ji irgi galvoja, kad moratoriumas iki banko pertvarkymo yra daugiau DSRB, o ne SSM klausimas. Nes visuomet labai sudėtinga pertvarkyti banką savaitės viduryje. SRB būtų kur kas geriau palaukti, pavyzdžiui, iki penktadienio ir tada paskelbti, kad bankas žlugo arba gali žlugti. Bet taip nėra daroma, nes taip nebuvo padaryta, nes buvo pasiekta tokia situacija, kad šalia struktūrinių problemų, blogų paskolų rizikos taip pat susidūrė ir su mokumo krize ir teko tą banką uždaryti tuo konkrečiu momentu. Tai žinau, kad yra delikatus klausimas, žinau, kad tas laikotarpis turi būti trumpas ir galiausiai mano manimu reikia gauti daugiau laiko bankui pertvarkyti, nes kai ateis laikas, mes paskelbsime sprendimą. Ir jeigu nepaskelbsime monitorimo, tai pasakysime, kad pirmasis klientas prie banko durų bus geriau aptarnaujamas nei antrasis, trečiasis ir panašiai. Tai yra vienodas visų indėlininkų ir investuotojų traktavimas. Toks principas čia galioja. Jūs teigiate, kad pirmiausia atsakomybė tenka valstybėms narėms. Aš priežiūros dalis yra bankų sąjungos vienas iš elementų, tačiau blogų paskolų rizika yra susijusi ne tik su priežiūros procesu. Viskas prasideda nuo nacionalinių teisinių sistemų. Dėl to mes tiek daug laiko skiriame ir tam, kad 19 tų teisinių sistemų išstudijuotumėme įvairiose šalyse, kad galėtumėme palyginti, kokia yra situacija, kas veikia gerai vienoje teisinėje sistemoje ir kodėl toje šalyje išvengiama problemų, ką reiktų keisti kitoje šalyje ir panašiai. Taigi taip, didelė problemos dalis yra susijusi su, su teisinėmis sistemomis ir tų teisinių sistemų pokyčiai jau vyksta, kai kurios valstybės keičia savo teisinės sistemas. Ačiū, kalbė Šal Rambon. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris klausimus noriu užduoti poniai Nui, kuriai dar kartą noriu padėkoti, kad dalinasi su mumis savo turimą informaciją ir savo išmintimi. Pirmiausiai, Čia mes e, kalbame apie bankų sąjungą, norime ją sukurti eurozonoje. Jeigu nesukursime, tai gyventojai e, nepagerės gerovė. Tačiau jeigu mes kalbame apie populiar banką, tai, tai yra Ispanijos bankas. E, E, kuris buvo nupirtas Ispanijos banko, kiti du Italijos bankai buvo įsigyti Italijos bankų. Tačiau Europoje taip pat veikia ir bankai, e, kurie įsikūrė už regiono ribų ir jų veiklos mastai mažėja. Taigi mes čia pastebime tokį bankų renacionalizavimo procesą. Ar tai jums kelia tam tikrą susirūpinimą. Kitas klausimas apie jų buvo šiek tiek užsiminta. Noriu pasakyti, kad pritariu anksčiau kalbėjusiems dviems kolegoms ir jų pareikštam susirūpinimui. Jūs pasakėte, kad esate patenkinti tuo, kad komisija dabar išjudino situaciją iš aklavitės. Ar iš tikrųjų taip manote? <clears throat> Nes Manau, kad tikrovė yra tokia, kad mes nesugebame baigti kurti bankų sąjungos, nes e, nenorima dalintis bendra atsakomybė ir bendrai atremti grėsmės. Tokia yra tikrovė. Ar jums priimtinas dabartinis primestas e, ritmas, e, nes žmonės paprasčiausiai prarado pasitikėjimą ir po penkerių metų niekas nusteps, jeigu bus nuspręsta šios problemos sprendimą perkelti į šventą nieko dieną. Kalbant apie žmonių rūpeščius, tai noriu pasakyti, kad man visiškai nesvarbios yra reglamento nuostatos, galite elgtis kaip tinkami, tačiau tikrai negalime leisti, kad kiltų dar viena sisteminė finansų krizė. Visiškai pritariu pirmininkui, kuris teigia, kad taip yra tam tikrų problemų su uh, lėšų atsargomis, tačiau taip pat reikia kalbėti ir apie pinigų srautus. Pirmininkas prašo neklausti ilgiau nei po dvi minutės, prašau atsakyti. Ačiū. Taip, atsakydama jūsų pirmą klausimą, galiu pasakyti, reikia ir toliau konsoliduoti Europinį bankų sektorių, reikia jį stiprinti. Šiuo metu vis dar turime 19 skirtingų nacionalinių bankinių sektorių, kuriuos dabar prižiūri tos pačios europinės institucijos ir taip siekiama sudaryti geresnės sąlygas tarp valstybinėms bankų susijungimams, reikia konsoliduoti bankų sektorių Europoje, nes turime per daug bankų, per daug bankinių paslaugų, teikiame, taigi susijungimai vyks ir toliau ir tikiuosi, kad tarp jų bus ir tarptautinių, tarp valstybinių. Nepriežos institucijų darbas yra vertinti, ar bankų susijungimai yra geri ar negeri, ar skatinti juos ar neskatinti. Bendrame priežiūros mechanizmo, bendro priežiūros mechanizmo kontekste mes dedame ne, pastangas tam, kad būtų pašalintos reglamentinės kliūtis e, tarptautiniams bankų susijungimams, todėl tokiu būdu mes skatinsime ateityje didesnį skaičių tokių susijungimų. Manau, kad nors lietai, tačiau judame tinkamą kryptimį ir esu tikra, kad e, tokie banko susijungimai vyks ir toliau. Ir e, priežos institucijai, spės reglamentuojančios institucijos apie e, tam tikras <clears throat> kliūtis. Iš tiesų mes pritarėme e, šiek tiek įspėjimo priemonėms susijusiam su bankų likvidumu, jų naudojimu. Kalbant e, apie EDIS, e, bent jau vyksta diskusijos su šia tema. Pripažįstu, kad reikia mažinti riziką, kartu didinant solidarumą, tačiau mes e, bankų sąjungai e, BPM ir kitoms struktūroms jau patikėme nemažai pasiūlymų dėl rizikos mažinimo, reikia tik jas atsižvelgti, tilakenė ferės e, dabar yra įgyvendinama. E, Bazelio trečiasis reglamentas. Tie visi, šios visos priemonės yra naudingos. Manau, kad kuo greičiau pradėsime judėti, kuo greičiau užtikrinsime e, veiksmingą indėlių saugos sistemą visoje Europos Sąjungoje, tuo bus visiems e, tik geriau nuo to. Ir manau, kad tiek dabartiniai, tiek būsimi veiksmai šios ir tie bus naudingi. Blogos paskolos, taip turime jų skaičių mažinti. Mes kalbame ne apie atsargas savo priedę, tačiau apie pinigų srautus turime tą aiškiai pasakyti. Mes kalbame apie <clears throat> naujus iššūkius susijusius su blogomis paskolomis Makartį norėčiau pratesti, jeigu galiu. Anksčiau tris užduotas klausimas. Pirmasis yra susijęs su Airijoje dabar kilusiu <clears throat> nekilnojamo turto paskolų skandalu, kuomet buvo atskleista, atskleista informacija apie milijonų eurų pasisavinimą E, iš 13 tūkstančių e, būsto paskolos turinčių klientų. Ar Europos centrinis bankas ir institucijos reagavo į šį skandalą banko priežiūros e, mechanizmas? Ar turite pakankamai kompetencijų, kad galėtumėte vykdyti tam? Uh, E, tikrą e, bankų dalyvaujančių patekus į šį skandalą veiklos priežiūrą. Antras klausimas susijęs su blogomis paskalomis ir e, laikinų pasiūlymų pritariu kai kurie kritikai išsakytai dėl BPM pasiūlymo, dėl blogų paskolų, <clears throat> dėl to, kad neatsižvelgiama į skirtumus tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, e, SSM kalba apie KRR e, nuostatas, mano nuomonė, tokiu būdu nesižvelgiama į valstybės narėse egzistuojančius skirtumus, taigi tiek e, bankų, bankininkystės institucija, tiek komisija, tiek centrinis bankas turi dėti daugiau pastangų, kad sumažintų blogų paskolų portfelį ir Europos parlamentas taip pat turi skirti tam daugiau dėmesio, nes manau, kad be politinių sprendimų ši problema nebus išspręsta, vien tik priežiūros institucijos jos nesugebės išspręsti. Taip pat, kaip žinote, teisėkros institucijos neseniai pasiekė e, susitarimą dėl e, KRR pasiūlymų, dėl EFRS. E, man atrodo, kad e, tokiu e, būdu į FRS 9 paketas e, jo prieimimas bus nukeltas dar penkeriems metams. Galbūt galėtumėte pakomentuoti šį neseniai pasiektą susitarimą ir ką jis turėtų reikšti priežos institucijos, institucijų veiklai. Ačiū pirmininkė. Uh, tell for the rest of the audience uh, what it is about. It's the, the fact that in the run-up of the financial crisis. Būt uh, um, galėčiau paminėti taip, kad uh, po uh, krizės uh, buvo vadinamieji tracker mortgages, kas iš tiesų palūkanų normos tuomet mažėjo ir maržos e, tampa vis e, mažiau patrauklios, e, kai kuriais atvejais neigiamos ir tai aišku mažino institucijų pelningumą ir aišku reakcija, nors ji buvo bloga, bankai bandė pasiūlyti klientams patrauklesnius produktus. A, kai tai tuo tarpu nebuvo numatyta sutartise su klientais. ECB yra atsakingas tik tai už prudensinę priežiūrą visos kitos priežiūros e, funkcijos tenka nacionaliniam institucijom ir tai e, kad išdavus tokias paskolas, kai kurie skolintojai nesilaikė įsipareigojimo klientams, tai iš tiesų, iš esmės tai yra susiję su vartotojų apsauga, o ši funkcija tenka nacionaliniam bankui, konkrečiai Airijos atveju, Airijos centriniam bankui, o ne ECB. Ir aišku, kai matome bankus, kuriems kyla vartotojų apsaugos problemų, rizikos problemų, tai yra įspėjimas priežiūros institucijoms, kad bankose yra valdymo problema, vidinės kontrolės problema ir kad reikia daugiau skirti dėmesio šitiem dalykam tose bankuose. Tai yra pasiekmių, aišku, prudenciniai priežiūrai, tačiau uh, tai iš esmės nėra susijęs su mūsų pagrindinė funkcija. Dėl blogų paskolų uh, Na, aš e, aišku atkreipiau dėmesį jūsų išsakytą kritiką dėl, dėl Airijos, dėl Airijos centrin, e, centrinio e, banko valdytojo pavaduotojo, būtent jis vadovavo šitam darbui, Airija puikiai sprendė šitas klausimas, tai iš tiesų turėtume mokytis iš geriausios priežiūros praktikos, sėkmingos praktikos kitose šalise. Uh, Dėl viso kito, da, žinoma, jeigu Europos parlamentas norėtų padėti mums uh, spręsti uh, problemas susijusią su blogų paskolų rizika, tai aišku, mielai lauksime šitos pagalbos, nes tai rimta problema Europoje, tai reikia spręsti. Dėl uh, RFS defini gyvendinimo atidėjimo e, daugiau negu 40 metų. Aš e, užsiemu e, priežiūrą ir su Bacelio komitetu dirbu nuo 10-20 pradžios su buvusi jo e, narė. E, ir iš tiesų mes prašome padengti ne tik tai jau patirtas išlaidas, bet padengti ir numatomas išlaidas. Ir naudojant modelius, būtent tokia logika yra, kai kapitalo reikalavimai yra apskaičiuojami pagal e, numatomus nuostolius Ir e, tarkim, po 2007-2008 metų krizės, e, šiuo jau pateikti e, apskaitos prasme reguliavimo institucijoms, tai iš tiesų pakankamai laiko ir aišku, nesveikintumėm didesnio atidėliojimo, bet turime pripažinti, kad kalbant apie apie prudencinę e, dalį, tai, tai turėjo būti laipsniškai darome, aišku, e, mes nepritartumėm tolesniam laipsniškumui, bet aišku, laipsniškas e, tai, taikymas nuo pradinio šoko, tai turbūt buvo išmi, išmintingas sprendimas. Um, Marko Valli. Toliau Marko Valli. Grazie Presidente. Eh, come primo punto volevo sollevare. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau iškelti klausimą dėl Europos parlamento nuomonės dėl priedo. Tik vakar, ką man neturime, neturėjom laiko tai vertinti, bet e, svarbu yra suprasti, e, kokios yra e, jūsų kompetencijos, jūsų įgaliojimai. Ne, turbūt būtų protinga, jeigu taip galima pasakyti, kad labiau dalyvautų institucijos E, kad ne, nebūtų apsiribuojama vien tik tai jūsų įgaliojimais ir kartu turbūt e, turėtumėm pasiaiškinti, kaip tai reikėtų e, taikyti, kai, ties, kai negalima taikyti kai kurių taisyklių pagal bendrą priežiūros mechanizmą. Taip, ir tarptautinės institucijos turėtų ir toliau taikyti uh, testavimo nepalankiausiamis sąlygomis atsiduria savo kalbant apie blogas paslaugas, tai e, paskolas tai e, yra kitokia situacija, nes bankai bando valdyti tokias paskolas, bando išvengti nuostolių. Ir e, iš tiesų, kai tik tokia informacija patenka į rinką, tai krenta, krenta kainos mūsų požiūris turi būti labiau atsakingas, pateikiant tokią informaciją, nes bankai ir taip jau nuolat yra privesti prašyti užtikrinti paskolas. dėje nematome nuoseklaus požiūrio į rizikingiausią savimų sistemą turi gebėti spręsti situaciją, nes jeigu nesutelksim dėmesio į turtą, nelikvidų turtą, tai turėsim problemą. Bankai turės sumokėti Mm, už, už krizę. Tai klausimas yra toks, kodėl jūs daugiausia dėmesio skirite kreditams, o, o ne finansiniam spekulacijom, nes būtent ten e, sistema turėtų spręsti problemą. Ačiū. Na, o, tikiuosi, kad e, iš diskusijų šiandien e, viskas e, bus aiškiau, nes tai bankams skirta analizė ir tai bus bankams skirtos priežiūros priemonės, kalbame apie antrą ramstę. Aš suprantu, kad kai kas, kai kurios institucijos tarsi galvoja, kad uh, tai e, e, pernelyg gali atrodyti kaip e, pirmo ramšio formuluotės, na galbūt ta, tas formuluotės reikėtų pakeisti, kad jis būtų iškesnės. Vienu metu metu minėjote, kad turime užtikrinti, kad bankai turėtų galėti valdyti blogas paskolas, išvengdami nuostolio. aišku, e, tvarkant blogas paskolas galimi nuostoliai bankuose, jeigu e, tos paskolas nėra pakankamai padengtos. Ir e, mes turime apsispręsti, kada jie sutvarkys savo, savo balansą. Tai skausminga procedūra, bet naudinga. Nes tuomet bankai atlieka visiškai savo vaidmenį prie ekonomikos. Aš norėčiau priminti kalbą pasakytą ACB pirmininko. Iš tos kalbos labai aišku, kad remiantis ACB statistikos duomenimis, kurie yra labai kopiški, akivaizdu, kad bankai turintis blogų paskolų vis mažiau teikia paskolų stambiam, vidutiniam, smulkiam verslui. Uh, Dėl trečio ligmens e, turto, e, tiesą sakant, jau kelis kartus e, esu sakiusi, kad mes vertiname vis, visokiausią riziką, nesvarbu iš kur įkiltų. Ir labai rimtai vertiname trečio ligmens turtą. Mes peržiūrime vertinimus, kainodaros modeliu, tyriame rinkos rizikos aspektus, tai darom, darom nuolat. Uh, Ir e, taip pat peržiūrėjome e, vidinius e, modelius. Tai yra dalis rep priežiūros proceso. Vykdome patikras vietoje šitų, šito trečio ligmens turto. Esmė yra ta, kad po krizės bankai mažiau E, linkę prisimti tokią riziką, nes patyrė nuostolių, tokių operacijų vykdo mažiau. Bet mes visi e, žmonės ir bankininkai žmonės ir e, ateina, ateina, ateis tas metas, kai tai iš naujo darys, kaip tik tai todėl pateikiam gairias e, dėl e, svertinio e, finansavimo, nes gali kilti pagunda prisimti daugiau rizikos rinkoje, kai, kai palūkanos yra žemos. Ir galėčiau pasakyti, kad kalbant apie kapitalo riziką, apie aprištį rinkos operacijos, tai kalbant apie antro, trečio ligmens e, turtą, yra, yra šis e, trys elementai ir jie, jie, jie visiškai padengti yra. Ir iki šiol dėl kredito rizikos e, iš tiesų nekaip sekėsi daugeliu bankų ir taip ir toliau gali, bus, jeigu artimiausio ateityje netinkamai tvarkysime su blogų paskolų rizika. Bernard Mano. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs e, prieš kelias savaitės kalbėjote, kad reikia mažinti bankų sektorių ES. Gal sakėte, kad yra per daug bankų, kurie nėra pelningi ir per daug ten dirba darbuotojų. Uh, Rugsėjo mėnesį jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia, kad dinktų daug tokių bankinių institucijų, kad jos bankrutuotų. Labai paradoksalu, kad apie tai kalba bankų priežiūros institucijos vadovė. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, jūs sakote, kad ES gali panaudoti tą bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, tačiau tai nėra pritaikoma toms valstybėms, kurios turi daugiausia problemų ir matome, kad ten yra kur kas daugiau problemų. Uh, Kalbant apie finansavimo modelį, kuris taikomas Amerikoje ir Europoje. Jūs sakote, kad bankų finansavimas Europoje yra susijęs daugiau su finansų rinkomis. Ir ar jums netrodo, kad yra priešingai vidutinio dydžio bankai galėtų gauti gėlesnės finansinės e, ekonominės rizikos vertinimo galimybės, jeigu būtų reikalavimas susirasti investuotojus rinkoje, Taip pat kalbant apie tarpvalstybinę riziką. Ji yra aktuali ir kalbant apie nedėlius bankus, MVI ir taip pat tarptautinės korporacijas. Tokia tarpvalstybinė rizika turi ir daugiau neigiamų padarinių. Tai susijęs su trečiu mano klausimu. Aštuntųjų metų finansinė krizė paveikė visą visa pas, visas pasaulio institucijas. Ar nemanote, kad tarp valstybinės įmonės jų tikslas yra tam tikrą prasme ištrinti nacionalinės sienas? Ar jūs nemanote, kad priešingai tokiu atveju dar labiau šauga rizika ir atitinkami finansinių standartų kriterijai šiuo atveju e, galėtų būti taikomi geriau. Ačiū, aš labai džiaugiuosi, kad uždavėte šios klausimus, nes yra daug dalykų ir matyt, nebuvo teisingai išversta tai, ką aš sakiau angliškai Ispanijoje ir buvo netinkai, netinkamai interpretuoti mano žodžiai ir dabar pereisiu prie anglų kalbos, kad visi mane geriau suprastų. Dabar kalbant apie tuos sprendimus dėl galimai ga, ga, bankų, kurie gali žlugti. Aišku, toks sprendimas e, sudėtingas, skausmingas ir mums, ir investuotojams, ir indėlininkams, ir kitiems bankams, nes e, tai paveikia ir kitus bankus, tai skaus, skausminga ir piliečiams. Mes e, manome, kad reiktų vengti tokių sprendimų, kiek įmanoma, tokių žlungančių bankų. Tačiau mes neturime įgaliojimų ir nėra mūsų darbas užkirsti kelią visoms galimoms banko žlugimo rizikoms. Jeigu bankai ir toliau neigia problemas, nesiklauso to, ką jiems sako priežiūros institucijos ir labiau yra linkę rizikuoti, primdami sprendimus, jeigu valdybos netinkamai atlieka savo darbą, tai mes tada negalėsime užkirsti kelio jų tokio banko žlugimui. O kalbant apie tai, kad reikia konsoliduoti bankų sistemas, kad Europoje yra per daug bankų, ne kiekvienoje šalyje, bet e, apskritai Europoje bendrai paėmus turime tikrai, jeigu lygintumėme su tuo, kiek, nežinau, kiek dabar tiksliai, tikslus skaičius, bet bankų turtas, vertinant pagal BVP, santykis toks rodo, kad akivaizdu, jog mes nesame tokioje pačioje situacijoje kaip daugelis kitų šalių ar regionų. Taigi, taip, esame tokioje situacijoje, kai nemažai Europos bankų nedengia savo kapitalo kaštų ir taip negali trukti ilgai. Tai nėra tvari situacija laiko prasme, tai dėl to jie ir turi vertinti savo verslo modelio tvarumą. Ir bankų paslaugų perviršio problemą galbūt galėtumėme išspręsti susijungimų būdu, bankų susijungimų, o ne žlugimų būdu. Čia gali būti ir kažkokie tai vidaus bankų susijungimai, mes kaip ir tam pritarėme, galimos įvairios sinergijos. Ta padaryti yra lengviau, ypač nereikia tada jokių išlygų taikyti kapitalo likvidumui ir panašiai, bet viskas, viską čia galima sužiūrėti pagal bendrą priežiūros mechanizmą. Ir dabar esame tokioje situacijoje, kur iš tiesų labai gaila, kad bankai nepasinaudoja sinergijų galimybėmis. Ir dabar kas yra sistemi, sistemiška ir kaip įvertinti tą sistemiškumą. Mes turime taikyti čia europinius parametrus, o ne valstybių parametrus. Pač kalbant apie mažas valstybės, tai neparanku. Taip, reikia sustiprinti bankų sistemą ir pačios rinkos nusprendžia, kas yra geras konsolidavimas. Priežiūros institucijų darbas yra mesti iššūkį tokiems susijungimams ir pasirūpinti, kad tie susijungimai būtų racionalūs, tvarūs, kad e, būtų užtikrinamas saugumas ir naudingumas bankų klientams. Bet ne mes turime pasakyti bankams, kas yra tie geri susijungimai, bet susijungimas yra geriau nei neikti problemas per ilgai ir tada bank, bankas padaro per mažai ir viską daryti jau, ką nors keisti jau yra per vėlų. Ponas Kircos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti panoje už labai įdomų pristatymą ir paklausti jos nuomonės apie dabar susiklošiusią situaciją Graikijos bankų sektorija, nes aš manau, kad Graikijoje mes daug padarėme pažangos e, fiskalinės situacijos prasme, tačiau bankų sektoriuje padėtis mano vertinimu ir toliau yra labai neužtikrinta. Yra labai daug abejonių, dėl to, ar Graikijos bankų sistema sugebė susidoroti su daug didelių kiekių blogų paskolų ir vyriausybė neįgyvendina atitinkamos politikos, kur reiktų perimti tam tikrus bankus ir tą žadėjo valdanti partija rinkėjams. Jeigu tas bus įgyvendinta, užtruks labai ilgai, kol bankų sektorius Graikijoje galėtų adekvačiai finansuoti tvarius ir dinamiškus Graikijos um, ekonomikos pokyčius ir Graikijos ekonomika vėlgi gali susidurti su problemomis. Ir naujos taisyklės dėl bankų nuostatų, dėl ne, blogų paskolų ir ypač kalbant apie senas paskolas, tai sukūrė daug nerimo bankystės sektorioje Graikijoje ir dėl to dar labiau papildomai sumažėjo bankų rinkos vertė 25 ar 30 procentų. Tai man atrodo, kad mes pasiekėme dar tokį momentą, kai atitinkamos bankų institucijos ES turės surasti kūrybingų būdų, kaip padėti stabilizuoti ir toliau plėtoti bankų sektorių Graikijoje. Ką Jūs apie tai manote? Ar mums ir toliau reikia taikstyti su situacija, ar imtis iniciatyvos ir pozityviai pabandyti konkrečiomis priemonėmis padėti Graikijos bankų sektoriui išvengti tolesnių problemų. Dėkoju. Ačiū. Graikijos bankai jau ir taip ėmėsi milžiniškų pastangų, kad išspręstų riziką dėl blogų paskolų. Akivaizdu, kad tų paskolų kiekis didžiulis ir su jomis susitvarkyti yra sudėtinga ir aišku, reikia teisi, keisti teisinį pagrindą prieš e, pradedant rimtai spręsti šią problemą, bet visi tie dalykai jau yra daromi ir atėjo momentas pasinaudoti tais pokyčiais ir judėti pirmin. Taip pat norėčiau priminti, kad Graikijos bankai, kaip Eurozonos bankai, visi Europos Eurozonos bankai, bus bankystės institucijos tikrinami 18 metais nepalankiausiamis sąlygomis. Taigi tada tai bus aiškus įvertinimas tos situacijos e, ir tada bus lengviau sužinoti, išsiaiškinti, kokios pastangos duoda rezultatų ir kur reiktų daugiau nuveikti. Taip pat norėčiau pasakyti, na, aš nenoriu gilintis į detalės, tačiau yra nevienodais greičiai sprendžiamos problemos įvairiose šalyse. Visuomet bankai juda greičiau ir yra bankų, kurie juda lėčiau ir tai pasakytina apie Graikiją ir kaip apie bet kokią kitą šalį. Ar tai yra įprastinė situacija ir niekas nėra daroma Graikijoje? Ne, jokių būdų, kol kas tikrai tas taip nėra net ir visoje eurozonoje, nes yra dar nemažai likusių problemų tam, kad e, būtų susitvarkyta su tais e, blog, tokiamis blogomis paskolomis ir užtikrinti, kad bankai dirbtų pelningai. Tai yra mums prioritetas. Bankai turi uždirbti už savo kapitalo kaštus, kompensuoti savo kapitalo kaštus. Ačiū, ar norite kažką pridurti? Pedro Silva Pereira. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau palankiai vertinti tą aplinkybę, kad e, pasiūlymas dėl blogų paskolų yra taisytinas ir aš raginu jūs rimtai vertinti viešasias konsultacijas, kadangi Jūsų pasiūlymas, manau, turėtų būti iš esmės pagerintas. Tikiuosi, kad viešųjų konsultacijų proceso pabaigoje bus pateiktas e, naujas, tolygesnis pasiūlymas. Iš esmės manau, kad tas pasiūlymas visiškai netinkamas, jo būtų sukūriamas reglamentavimo nestabilumas, jis kontraproduktyvus taip pat ir e, siekiant sumažinti blogas paskolas, pašaliniai poveikiai jo bus labai neigiami finansiniam stabilumui ir ekonomikos atsigavimui. Man e, kyla trys esminės svarbos per tai prieštaravimai šiam pasiūlymui. Pirmasis yra susijęs su to, kad nėra atliktas toks poveikio vertimas. Jūs Teigiate, kad bankų sektorius nėra pakankamai kapitalizuotas ir tai gali turėti didelį poveikį toks jūsų teiginys. Gali būti, kad bankai pradės išpardavinėti savo turtą ir jų vertė smarkiai sumažės, dėl to pablogės bankų. Tai turės neigiamus įtakos bankų balansinėms, e, bankų e, turto balansui bei veiklos pajėgumui, taip pat poveikia ekonomikos atsigavimui. Taigi mes čia išvelgiame sisteminių grėsmių e, finansų stabilumui ir ekonomikos atsigavimui dėl to poveikio įvertinimo nebuvimo. Antras aspektas arba grėsmė, kurią išvelgiu, yra susijusi su neprivalomu pobūdžiu Jūsų argumentai nėra įtikinami, žinoma, tos nuostatos bus privalomos ir siūlomas e, aiškinamasis mechanizmas tik patvirtina šių taisyklių privalomai pobūdį bei priežiūros priemonės taip pat tai, kad e, sistema nebus taikoma automatiškai, nėra pakankamai svarus argumentas, nes kuomet mes <clears throat> reikalaujame atitikimo tam tikroms taisyklėms, tai visuomet kiekvieną atvejį vertiname, vertiname atskirai, taigi automatizmo nebuvimas čia nėra pakankamai svarus argumentas ir kol kas mes nežinome, e, kokie įrodymai bus laikomi priimtinais ir pakankamais. Taigi šios nuostatos yra privaloma pobūdžio. Dar vienas aspektas, kuris nepriimtinas, yra veikimas atgalinė data. Tos taisyklės būtų taikomas ne tik naujoms paskoloms, tačiau taip pat ir jau išduotoms paskoloms tam jos apriektų tą paskolų portfelį, kuris ateityje galėtų tapti e, blogų paskolų dalimi, tačiau taip pat ir čia mes išvelgiame tam tikrą poveikį atgalinę e, datą. Ir e, tai yra pats neigiamiausias jūsų pasiūlymo poveikis. Ačiū. Pradėjote teikdamas, kad turėtume rimtai atsižvelgti į e, viešasias konsultacijas ir mes e, iš tiesų tą visuomet darome, atsižvelgsime į visus komentarus, kuriuos tik tai išgirsime labai rimtai. Poveikio vertinimo nebuvimas. Uh, uh, Čia mes kalbame apie naujas blogas paskolas, kurių dar kol kas nėra, nėra dar jų portfelio, nėra, negalime jų inventorizuoti ir tada negalime atlikti poveikio įvertinimo. Tos, tas paskolas, kurios jau yra išduotos ir kurios yra blogos, mes įvertinti galime, naujų kol kas net, taigi užtikrinti tą būtų sudėtinga. E, kalbėti apie tai, kad išparduodami turtą bankai patirs nuostolių ir kol kas iš tiesų negaliu to patvirtinti, nes šiuo metu Pardavus tas paskolas bankai nuostolių nepatirtų, galbūt jos ir taptų blogomis vėliau, tačiau kol kas mes kalbame apie paskolas, kurios e, nėra nešančios nuostolių. Jūs bandote mane įtikinti arba teigiate, kad aš neįtikinu jūsų, jog šis pasiūlymas nėra privalomojo pobūdžio. Na, aš stengsiu sudėti daugiau pastangų, kad jūs savo nuomonę pakeistumėte, nes iš tiesų jis nėra privalomas. Danuta Hubner dabar. Du trumpi klausimai susijęs su BPM peržiūros. Uh, Ataskaita, kurias spalį pristatė komisija, reakcija iš ataskaitą iš esmės yra teigiama, tačiau kyla klausimų dėl kai kurių rekomendacijų. Noriu šiame kontekste užduoti du klausimus. Ataskaitoje komisija pažymi, kad ECB labai dažnai e, klasifikuoja prižiūrimas finansų institucijas įvairiais tikslais Ir komisija, jeigu teisingai suprantu, išvelgia, e, išvelgtų e, teigiamų aspektų, jeigu jūs parengtumėte skaidresnę to klasifikavimo metodologiją ir paaiškintumėte, kuo remdamėsi priimate tam tikrus sprendimus suklasifikuoti vienaip ar kitaip uh, finansinės institucijas. Ar jūs pritarėte tokiam komisijos požiūriui ir ar jau galvojate apie tam tikrus šio klausimo sprendimus? Kis klausimas taip pat susijęs su peržiūra, e, su procedūriniais aspektais, kuriuos taiko Europos centrinis bankas vykdamas bankų priežiūrą ir santykius su Europos bankininkystės institucija. Komisija čia taip pat teikia tam tikras rekomendacijas, kurios e, yra, kuriamis siekiama pagerinti nuoseklumą, išvengti funkcijų dubliavimas, geriau koordinuoti veiksmus, dar kartą Noriu jūsų paklausti, ar pritarėte tokiam komisijos požiūriui ir būtinybei tokią kryptį pasirinkti, jeigu taip, kokiamis priemonėmis ketinate šių tikslų pasiekti. Trečias klausimas susijęs su uh, BPM padariniais uh, Brexitui ir uh, po Brexito ir poveikio investicijoms kyla grėsmė kad e, tie investiciniai bankai iš jungtinės krysės ateityje veikiausiai negalės e, toliau vykdyti savo veiklos kaip iki šiol, nes turės atitikti kapitalo reikalavimų reglamentui. Ar išvelgiate būtinybę spręsti šias problemas, atsižvelgti į šias grėsmės, ar derinate tos veiksmus su komisija savo? Ar atsakomybės srityje. Ačiū. Kalbant apie klasifikavimą ir būtinybę užtikrinti šią srityje daugiau skaidrumo, visiškai tam pritariu. Manau, kad turėtume dėti daugiau pastangų, paaiškinami savo klasifikavimo metodiką, tačiau pasirinkome laipsnišką požiūrį. Ir aš šį procesą tikrinau labai atidžiai, visi bankai žino, kokiai klasifikaciniai grupiai priežos dialogė jie yra priskiriami ir e, kokiame e, lygmenyje jie yra. Taigi mes palaikome ryšius su bankais labai glaudžiai dėl klasifikavimo kriterijų paskelbimo, tai turime čia laikytis e, tam tikrų konfidencialumo sąlygų e, užtikrinti, kad būtų laikomasi apdairumo principo. Priežiūros proceso negalima vykdyti viešai, nes e, tai galėtų sukelti tam tikrą samišį rinkoje, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, tačiau dabar bent jau užtikriname, kad kiekvienas bankas žino, kokiai kategorijai jis yra priskirtas. Mes raginame bankus užduoti e, klausimus, jeigu jiems tokių e, kiltų, gali kreiptis į įvairias mūsų priežiūros struktūras, jeigu netenkina gaunami atsakymai, gali kreiptis tiesiai į mane. Apie mūsų santykių su banku, Europos banko institucijos labai palankiai vertinu EBA parengtą bendrą vadovą techninių standartų rinkinį, tačiau e, problema yra ta, kad bankininkistės institucija nėra parengusi šiuo metu konkrečių standartų ir e, mes e, negalime laukti, kol bankininkistės institucija parengs techninius standartus, mes turime užtikrinti priežiūrą siekdami sumažinti e, e, nenuseklumo, nenuseklumo galima grėsmę santykiuose su EBA, mes e, visuomet sakome, kad kai tik atsiras atitinkamas e, instrukcijas, kurias patvirtins EBA ir tinkami standartai, tai mes e, tą pačią dieną nustosime naudoti bendro priežiūros mechanizmo sistemą, tačiau čia mes turime su tą pačią problemą kaip ir pirmojo ir antrojo ramščio kontekste, e, Čia nepakankamai greitai judama į priekį. Kalbant apie e, investicinius fondus, e, e, kurie galėtų persikelti iš Londono į Eurozoną. Jungtinės karalystės įstatymas yra numatyta galimybė sisteminėms investicijų fondams būti kontroliuojamiems ir prižiūrimiems tos pačios e, institucijos, kurią, kuri prižiūri bankus. E, mes neturime papildomos nuostatos, e, ji iki šiol nebuvo reikalinga. Nes uh, E, Londone veikusios e, investicijų bendrovės buvo europinės iki šiol savo statusu. Jeigu sisteminės investicijų bendrovės e, atitė nebus taip pat prižiūrimos ir kontroliuojamos kaip bankai, tai atsiras tam tikra spraga. Ir jas dabar turės prižiūrėti 19 skirtingų nacionalinių priežiūros institucijų ir kils tam tikra grėsmė dėl nepakankamos patirties E, taip pat e, galėtų kilti ir tam tikrų grėsmių darbo vietoms tose įmonėse. Jakobas formuoja dziekeris dabar. Ačiū pirmininkė. E, du klausimus turiu. Norėčiau užduoti klausimą dėl skirtingo e, paskolų keliamo grėsmės lygio, nes yra naudojami skirtingi terminai. Tai noriu paklausti, suskirstant skolas į skirtingas kategorijas, tai noriu paklausti, ar jūs tą e, aiškiai suvokite, ar e, čia yra atsitiktinai naudojamos skirtingos apibrištis. Antras klausimas susijęs su, su kontrolė. Sandario šalių ir noriu paklausti, ar dabartinė e, priežiūros sistema pagrindinių sandorių šalių yra pakankama. Ar nevertėtų mums pereiti prie bendros priežiūros sistemos sandorio šalių ir turto nuostolių išieškojimo? What, uh, exactly is the desirable amount. Dabar kaip tik tai vyksta tas procesas, e, bandoma nuspręsti, e, kokia pageidautina e, suma yra bankų priemė sprendimų. Visiškai pritariu Jums, kad, kad mums reikia užtikrinti apibrieštumą investuotojams, nes iš tiesų nėra aiškios ribos tarp skirtingų produktų kategorijų. Aš na, taip pat e, turėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti reglamentas, nes direktyva reiškia, kad reikia perkelti 19 skirtingų reguliavimo sistemų, tai neefektyvu, tai taip pat kainuoja, nes investuotojai visuomet uh, e, e, įtarė, kad uh, pavanginėsnė sistema būtų ta europinė sistema ir uh, Nes e, e, iš, iš tiesų taip e, grįstų jų neigiamas lūkesčius. Jeigu kažkas netaip vyktų, mes turime užtikrinti apibrieštumą investuotojams, mes, tu, mes turime aiškiai pasakyti, kas gelbėtina viešosiam lėšom, kas, kas ne, kokie, kokios nuostatos taikomos šitai kategorijai ir taip toliau. Taip pat pasakysiu, kad reikėtų daugiau padaryti, siekiant užtikrinti, kad mežmenininkai suprastų, kas yra apsaugota, apdrausta, kas ne, nes kartais matome, kad taupantieji įdeda visą savo gyvenimo santaupas į vieną banką, nežinodami, kokia rizika yra. Tai čia reikėtų padaryti daugiau dėl pagrindinių sandorių šalių priežiūros. Uh, Na, tai aišku, yra sisteminės reikšmės institucijos, reiškia rizika didesnė būtų. Iš tiesų, sudėtingesnės operacijos buvo primestos tom sandario šalim ir, aišku, tai pagėdautina buvo, tai nekritika. Mano asmeninė, bet tik tai asmeninė nuostata buvo, ar, ar tai SSM ar nesSM, dėl to nediskutuokime. Iš tiesų. Mhm. Tokia paprasta situacija, kai pagrindinė sandorio šalis yra sisteminė, e, prie, priežiūra e, vykdo Fed, pavyzdžiui, JAV, e, sisteminių bankų atveju tai yra turbūt paprašių, paprastumas reiškia efektyvumo priežiūros atveju. Nes e, ir aišku, kai yra didžiulės e, kolegijos, viskas gali būti kur kas e, sudėtingiau. Dažnai tai būna, kad tos kolegijos labai didelės yra ir mes net neturime ten vietos. Na, tad tiek apie SSM, daugiau čia nieko nepasakysiu. Bet aišku, paprastumas yra naudingas dalykas. Aš, pavyzdžiui, būčiau už tokią galimybę, kad ESMA e, vykdytų priežiūrą tokių pagrindinių standartų šalių, tačiau e, na, norėčiau e, pasakyti, kad ši, šita užduotis turi būti kaip įmanoma labiau supaprastinta, kad nebūtų pernelik didelė narių kolegija, kurie turėtų pasisakyti tokiuose sudėtingose situacijose. Bet tai asmeninė nuomonė. Tai niekad nebuvo aptarinėjama SSM priežiūros valdyboje. Ačiū, Fulvio Martučelo. <coughs> Sì, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Vakar gavom nuomonę ir e, būtų darytina išvada, kad e, priedė apibrėžiamas e, mechanizmas, e, kai institucija e, privalo patenkinti priežiūros lūkesčius išdėstus priedę. Na, o kalbant apie bet kokį nepagristą pažeidimą, to priežiūros lūkesčių būtų laikoma neigiamų elementų priežiūros mechanizmo ir vertinimo proceso kontekste. Mm, tai estų e, priežaros priemonių gyvendinimo. Taigi mechanizmas e, turės e, privalomą pobūdį. Ar jūs ir toliau galite teikti, kad priedas nėra, nėra privalomas, kai atrodo priešingai. Dėl priedo turinio priežiūros komitetas turi atlikti poveikį vertinimą. Uh, priežiūros lūkesčiams e, ir tai padaryti e, e, kiekybiškai, kaip numatyta priedė. Jei taip, tai kodėl šitas vertinimas nepatiktas parlamentui, kaip numatyta? tarp pristatysiniam susitarime tarp ECB ir Europos parlamento dėl bendro priežiūros mechanizmo. Ir galiausiai priež, prievolė visiškai padengti blogas skolas po dviejų metų, ne po septynių metų, tai atrodo per nelik griežtas reikalavimas. Galbūt galėtumėt paaiškinti, kokia logika čia vadovautasi. Na, nustatant tokį terminą, e, septyneri metai užtikrintom blogom paskolom, na turbūt tai sunku yra pateisinti, kokie pagrindimo galėtumėt pateikti, ypač atsižvelgiant į proporcingumo principą. Ir dar norėčiau priminti, jog e, vakar e, matėm visi Italijos bankai, kurie yra šitie sąrašą, turėtų spręsti blogų paskolų problemą ir e, jų vertinimas buvo sustabdytas. Aišku, investuotojai atliko vertinimą ir e, tai yra priedę ir tai parengėte šitą dokumentą, kurį reikia tobulinti. Ar nemanytumėt, kad e, šis e, priedas e, tam tikrą prasme tarsi falsifikuoja draudimo rinką. Ačiū. Na, turbūt visų pirma ir dar kartą pasakysiu, kad atsižvelgiame visas vertas e, pastabas, atsižvelgiam į teisinės e, rekomendacijas, taip pat ir Europos parlamento teisininkų, tačiau kol kas dar neturėjau galimybės e, susipažinti su Europos parlamento teisininkų nuomonė, bet tai labai atidžiai išnagrinėsiu kodėl mes e, priemėm atitinkamą sprendimą. Minėjo dviejus metus JAV, e, tai yra 180 dienų e, atidėjiniams. Tai iš, iš tiesų čia nėra kažkoksai tai kraštutinumas. Dėl septyniarių metų manome, kad, kad tai yra ilgas laikotarpis. Uh, išieškoti e, tai e, garantijai. Ir visgi matome, kad labai dažnai prarandami e, teisiniai pradiniai dokumentai ir tuomet tas susigražinimo. Ne, ne, ne, netikrumas, nebebrieštumas yra dar didesnis. Kuo didesnis neapibrieštumas, e, tuo didesnė kaina, kai bankas priima sprendimą par parduoti blog, bloga, blogų paskolų pozicijas, e, tai, tai, tai ta kaina nepatraukli būna. Ir e, iš tiesų vienas sunkumų yra toks, kad jau tos problemos kyla, jos šiaip savo ne, ne, nedingsta. Ne Ir bankuose mažos problemos virsta didelėm, jeigu laiku tai nesprendžiama. Ir aišku, tuomet e, klausimas yra toks, ką reiškia laiku. E, tai vėlgi pusiausvėros klausimas ir e, lauksiu visų jūsų pastabų. Ačiū. Ir pats norėčiau išsakyti keletą asmenio pastabų. Visų pirma, aš aišku, e, palankiai vertinu jūsų ketinimus čia išdėstytus, klausytis ir mm, norą pripažinti, kad reikia pakeitimų, reikia, e, reikia patobulinimų, kad nebūtų painiavos tarp pirmo antro ramščio ir kad E, būtų neautomatinės mechanizmas, e, kai tai būtų pritaikyta atskiriam bankam ir kaip pavyzdžiui jūs paaiškinote, kad e, tas atitikimo ir paaiškinimo mechanizmas netinkamas yra, tai reikėtų palikti, aišku, to specifinio mechanizmo reikėtų ir dėl kitų priežasčių, kas buvo pasakyta dėl aiškumo rinkai. Uh, Mes turime e, vengti e, e, labai tokių e, griežtų iš ankstinių lūkesčių ir, ir, ir dėl to, kai bus e, sprendžiama konkreti situacija konkrečių e, portfelių, turėtume vengti tokio mišinio, nes tai prisideda prie to neiškumo. Aišku, kaip sakėte, reikia, kad apsivalytų banko balansai, tai visada skausminga ir, ir, ir rezultatas visuomet yra nuostoliai, bet uh, vienas dalykas yra nuostolių mažinimas, o, o, o kitas dalykas nebūtinas e, verties sumažinimas e, atsižvelgiant į e, NPO vienas rinką. Ir visą tai pripažįstame, jog iš tiesų vertė yra mažesnė negu reali ekonominė vertė ir iš tiesų atsitinka taip, kad, kad galima įsigyti tai už mažesnę kainą ir pasipelnyti. Tai rodo, kad vertė nėra nulinė. Ne. Ir čia žvelgiu tam tikrų problemų. Ir manyčiau, kad e, ats, konkretiem bankam pritaikęs požiūris būtų tinkamesnis. Pavyzdžiui, blogų paskolų rizikos pozicijos yra atskira pozicija ir tą reikėtų atsižvelgti e, paskolos restruktūrizavimas su, su, su nuostolis, tai ir toliau yra laikoma blogų paskolų rizikos pozicija, bet tai restruktūrizuojama. Ir, ir E, aišku, paskolų kategorijų yra įvairių, yra ir užtikrintų, ir, ir neužtikrintų, ir tai buvo minėta, tai svarbus elementas, į kurį reikėtų atsižvelgti. Ir aišku, e, reikia būti labai e, atsargiais, taikant apskaitos principus. Žinome, kad FS9 labai ambicingi reikalavimai yra. Yra, yra minčių dėl laipsniško įvedimo ir dabar sakome, kad e, trečio etapo ar trečio ligmens e, turtas pagal e, FS9 turi būti vertinamas ir toliau remiantis numatomais pinigų srautais. Uh, Tai bet kokiu atveju vertė gali būti didesnė už nulį. Tai čia be laipsniško įvedimo darome kažką tai, kas peržengia apskaitos principą, kuris yra toks griežtas, kad e, turi būti laipsniškai įvedamas per penkerius metus. Ir e, turbūt apie tai reikėtų pagalvoti. Ir aišku, neturime kliudyti bankų konsolidavimui. Ir turime būti atsargus, atskiriant prie priežiūros atsakomybės ir pramonės politikos planus, nes ne Sovietų sąjungoje gyvename Europos sąjungoje, tai rinka turi veikti, turi atlikti savo darbą ir priežiūros institucijos turi taikyti savo taisyklės ir galbūt gali norėti rinktis vieną ar kitą bankų modelį, bet vis dėlto viską spręsti turi rinkos jėgos. Ir iš tiesų e, tuomet labai e, jautru yra e, E, jautrus tas klausimas, kaip naudojamas e, e, priežiūros taisyklėms. Aišku, kai buvo sakyta, kad reikia panaikyti bereikalingas kliūtis tarp valstybių narių ir taip pat, kad būtų sudaryta galimybė vykdyti tarp valstybinę veiklą. Tai svarbus aspektas, bet ne, vėlin, ne vienintelis, norint įvairialypės bankinės sistemos. Uh, Dėkoju. Iš tiesų, priežiūros institucijos nori išvengti bankų vertės restruktūrizavimo, kad nebūtų patirti nereikia, nereikalingi nuostoliai. Aš tikrai pritariu tam skirtumų, skirtumui, kuris yra daromas, dėl to aš manau, kad reikia atlikti kiekvieną analizę atskirai ir įvairios blogų paskolų kategorijos, pavyzdžiui, vėluojama mokėti, lyginant tai su tuo, kad iš vis yra ne, negražinamos tos paskolos, taigi patys bankai turi apsispręsti, aišku, čia gali atsirasti papildomų sunkumų, bet tai yra konkretų kiekvienai šaliai, specifiška kiekvienai šaliai. Dabar įvairių, įvairios paskolų kategorijos taip egzistuoja MBI, mažmenininkai, čia skirtingos paskolos yra išduodamos, taip pat uh, netgi tam tikrais atvejais, tam tikrose šalyse, kur yra nemažai blogų paskolų, netgi įvertiname tokią kategoriją žmonių, kurie gali mokėti, bet nemoka, nes to nedaro ir kiti. Ir negražina tų paskolų. Taigi mes pradedame pirmiausia nuo tokių strateginių nemokėtojų. kai vyksta diskusijos, pavyzdžiui, apie programą Graikijai, tai pirmiausia, mes dėmesį ir kreipiame į, tokiem, į tokius strateginius paskolų nemokėtojus. O paska, paskutinis taikinys tai yra tie mažmenininkai, kurie paėmė paskolas ipotekas. IFRS 9 standartas yra reiklus, taip, tačiau jis yra labai reikalingas, kadangi keičiamos nuostatos vietoj patiriamų paskolų, paskolų, kurios jau yra patirtos, lyginama su, su ta situacija, kai yra pablogėjusi situacija, tai yra visiškai procikliškos, procikliški nuostoliai, o po to tikėtini nuostoliai yra kita kategorija ir yra tai paskaičiuojama uh, pagal turtą, pagal tam tikrus modelius, tačiau tai nereiškia, kad visi tikėtini nuostoliai yra tie paskaičiavimai teisingi ir mes tą matome, kai peržiūrime įvairius e, eurozonos bankų modelius. Yra dabar bankų, kurie vertina, kad gali patirti nuostolių. Taigi gali taip atsitikti, kad auditoriai pagal apskaitos taisyklės neįvertina tų gerų nuostatų priežiūros institucijoms, tas vyksta ne tik Europoje įvairiose šalyse, svarbiose šalyse. Auditoriai turi galimybę pasakyti, kad tai yra apskaitos nuostata, standartas, tačiau čia gali būti ir papildomų prudencinių nuostatų. Ir kai kurios šalys tą tai jau daro Europoje, kurio šalis tos, kurios puikiai išgyveno krizę. Ir aišku, visuomet prudencinėms nu, nuostatoms vietos bus ir aišku, FRS 9 įdėgus jų dar bus daugiau, nes tada tas bus daroma kur kas anksčiau. Ir dar reiks, aišku, atlikti darbo daugiau ir bandyti išsiaiškinti jau rengiant tą galutinį variantą, kaip tai bus suderinta su sprendimu, kuris yra priimamas dėl FRS 9 standarto palaipsnio įdėgymo ir tos prudencinės dalies, nes pirmiausia yra apskaitos dalis ir jokia, joks turtas nebus tikrinamas du kartus. Yra apskaitos dalis ir yra prudencinė dalis. Ir prudencinėje dalyje uh, būtent konkrečiai yra kalbama apie paskolų portfelius, būtent kokių, ko trūksta, kad bankas būtų saugus. Tai čia kalbant apie tas blogas paskolas ir tai, ką jūs sakėte, ponė pirmininkė, tai iš tiesų mes labai atidžiai išanalizuosime jūsų pastabas. Ačiū. Dėkoju Jums už tai ir manau, kad diskusijos buvo labai gyvos, pozityvios ir naudingos. Dėkoju Jums už tai, ką Jūs pasakėte, apie tai, kad lauksite parlamento pastabų, kitų suinteresuotų šalių pastabų ir atidžiai atsižvelgsite tai, kas buvo pasakyta šiandieną, įskaitant ir mūsų teisininkų išvadas. Ir sieksite pagerinti, patobulinti tekstą, kad būtų tas tekstas toks, kokio mes ir tikimės, kad tai būtų papildoma priemonė prisidėti prie tvarkingo ir naudingo tolesnio blogų paskolų mažinimo, kad mūsų bankų sistema būtų tvaresnė ir atsparesnė. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pabrėžti tai, kas buvo pasakyta dėl, dėl įsigaliojimo datos. Uh, rinkoms tai yra labai svarbu, tai yra labai svarbus elementas rinkos veikėjams, kurie manė, kad kuriems tikrai labai racionalu, jie manė, kad būtų racionalu numatyti kitokią įsigaliojimo datą ir kai kurie elementai irgi gali būti patobulinti tam, kad būtų galima užtikrinti, kad būtų taikom, pristaikoma prie specifinių, kad būtų pritaikyta specifiškai kiekvienam bankui, nebūtų uh, viskas daroma e, visiems bendrai. Dėkoju. So, dear colleagues, we move to. Uh... Kolegos. Kitas darbo atvarkės klausimas susijęs su bankistės sritimi, Bankų sąjungos metinė ataskaita, svarstysime pranešimo projektą. Mūsų pranešėjas yra Sander Lūns. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Dabar perinant prie to, ką sakė ponia Liui ir kaip tai susijęti su bankų sąjungos ataskaita, tai norėčiau pabrėžti, kad dabar turime gairių priedo teisinės išvadas, tai bus labai svarbi diskusija, kurie atsispindės ir bankų sąjungos pranešime, būtent bankų pertvarkymo valdybos veiksmai yra labai svarbu ir tai yra labai jautrus klausimas. Taigi, aš manau, kad mes galėtumėme tas pačias diskusijas surenkti ir dėl valdybos veiksmų teisiškumo. Kalbant apie pranešimą, kuris šiandien pristatomas, e, trumpai apie patį pranešimą, aš bandžiau per daug neskleisti savo nuomonės, aš bandžiau parengti nešališką pranešimą, bent jau toks buvo mano tikslas, kad tai būtų neutralus pranešimas. Dėl to pranešime yra nemažai tokių minimi tokie dalykai kaip pažymė, atkreipia dėmesį į ir panašiai. Taip pat e, kai kurios formuluotės galbūt yra netokios aiškios, tiesiog yra apžvelgiami visi sprendimai, kurie priimti ir koks visas atliekamas darbas, bet taip yra dėl to, kad aš pasikliaunu ir kolegų indėliu, jie tikiuosi šiek tiek patobulins mano pranešimą ir atnaujins, atsižvelgiant tai, kas įvyko 17 metais bankų sektoriai apskritai. Ir pats pranešimas yra sudarytas pagal tą pačią struktūrą kaip praeitais metais, trys dalys - indėlių draudimas, pertvarkymas ir gelbėjimas. Labai trumpai apie priežiūrą. Pranešimo projekte minimi sprendimai, kuriuos prieėmė ECB dėl bankų atvejų 17 metais. Blogos paskolos, valstybių skola, šiek tiek priežiūros konvergencija, fintech ir panašiai. pagerbiant tą darbą, kurį atliko Van Huyzen, kolega Van Huyzen, kuris dabar dirba ministrų Niderlanduose. Antroji dalis pranešimo yra skirta pertvarkymui ir minimas banko populiar atvejis ir aš manau būtų labai įdomu apie tai padiskutuoti bendriau. Aš manau, kad nereiktų vengti diskusijų šiuo klausimu nes matėme, kad sistema išbandyta ir dabar Europos parlamentas turi tarti savo žodį ir pakomentuoti tuos sprendimus, kurie buvo priimti. Ir pertvarkymo dalyje taip pat minimas ir valstybės pagalbos klausimas, iš ankstinis rekapitalizavimas ir keli kiti klausimai. Paskutinė pranešimo dalis, ten kalbama apie indėlių draudimą. Uh, Ir tai man labai svarbi dalis, nes aš dėl Edis esu irgi pranešėjas ir čia daugiausia kalbu ne apie dėrybas dėl Edis, dėl jos, nes jos vis dar vyksta, tai aš bandau daryti tą, kas buvo padaryta, padaryta praeitais metais, kai parnešime rengė ponia Hübner, būtent atsižvelgti į darbą mūsų komitete, tai aš norėčiau pagerbti uh, Delangė atliktus darbus. Manau, kad diskusijose, diskusijos apie Edis turėtų būti minimos Edis pranešime. Taip pat galiausiai yra šiek tiek įsivėlę faktinių klaidų. Duomenys nelabai tikslus ir kai kurie skaičiai bus pakoreguoti. Taigi dabar jau gavome naujesnius skaičius ir tai nėra turinio klausimai, tai yra tokie techniniai dalykai, kuriuos atsižvelgsime. Na ir laukiu kolegų pastabuočių pirmininkė. Dėkoju. Pirmiausia, šešėlinė, šešėlinė pranešėja iš EPP frakcijos Danuta Hübner, prašau. Taigi, tikimės, dabar mane girdite. Tai aš gal pakartosiu tai, ką jau sakiau. Aš labai džiaugiuosi, kad panas Liūnės ir toliau laikosi tos pačios pranešimo struktūros. Tai, tai, tai pirmiausia Roberto, po to aš rengiau, dabar kolega Liūnės, taigi puiku, kad išsaugoma ta struktūra nuosekli, nes tikslas yra pagerinti tai, kaip veikia bankų sąjunga. Taigi yra keli dalykai, kurie mums puikiai yra žinomi, ir daug kas kartosis iš praeitų metų, tačiau kai kuriais klausimais matyt nuomonės mūsų nesutaps, matyt tai nieko nestebina, taigi aš tikrai laukiu mūsų tolesnių pokalbių ir aš taip pat manau ir sutinku, kad šiais metais be tų tradicinių klausimų dar pirmąjį kartą turime galimybę pateikti ir pirmo pertvarkymo atvejo rezultatus ir daug jau iš to pasimokėme, apie tai mes kalbėjome ir komitete, dėl to, kaip tinkamai turėtų veikti bankų sąjunga ir kaip ją potencialiai būtų galima patobulinti šiame kontekste. Kalbant apie priežiūros dalį, aš norėčiau matyti, kad daugiau, pamatyti daugiau dėmesio skiriamo bankų priežiūrai. Kalbant apie SSM veikimą, Ir šiandien jau žinome, kad reikia atsižvelgti ir į komisijos ataskaitą, kuri buvo paskelbta spalio mėnesį, nes tikrai tai yra detalus e, atliktų darbų įvertinimas ir nors bendrai pozityvi yra ta ataskaita, bet daug yra detalių rekomendacijų pateikiama ir mes galime pažiūrėti, kaip būtų galima patobulinti sistemą. Taip pat tikimės, kad išsaugosime teksto tą dvasę ir kad tekstas būtų labai toksai tikslus, kad nebūtų kalbama apie tai, kas nepriklauso bankų priežiūrai. Ir aš labai džiaugiuosi tai tuo, ką paminėjo Sander, kad būtent bus laikomasi to principo, kad mes neužbėgsime už akių diskusijoms, kurios vis dar vyksta ir mm, šiame diskusijoms, kurios vyksta ir mūsų komitete, kalbant apie bankų paketą, ne tik Edis. Ir mano manimu, rekomendacijos dėl tų klausimų, kurie dar yra sprendžiami, jos turėtų būti bendresnio pobūdžio. Kalbant apie pastaruosius atvejus, tai aš manyčiau, kad reiktų daugiau pasimokyti iš to, kas įvyko, kalbant apie ateitį, mes turėtumėme bendrai pasimokyti iš tos patirties, kuri buvo praeitais metais sukaupta, ypač kalbant apie pertvarkymą ir nemokumą, tų procesų atskirimą ir tai, kad reikia suderinti nemokumo įstatymus ir taip pat peržiūrėti valstybės pagalbos tiekimo sistemas ir kitus klausimus. Taigi reikia geriau dalintis informaciją tarp priežiūros ir pertvarkymo institucijų ir aš manau, kad čia mes surasime neblogų būdų, kaip būtų galima pasimokyti iš praeitų metų patirties. Ir toliau yra dar tas klausimas, kuris vis dar neišspręstas, kurį dabar sprendžiame. Dėl bankų sąjungos yra tų trūkstančių dėlionės detalių ir reikia pagerinti tai, kas veikia ir skubiau užbaigti kurti bankų sąjungą. Turime apie tai užsiminti pranešime ir aš manau, kad taip pat reiktų tokio pranešimo, kuris būtų gerai subalansuotas, kad mes nevengtumėme parodyti ir pozityvių dalykų, kalbant apie šio labai svarbaus pinigų sąjungos reformos e, elemento funkcionavimo. Bank, kaip, hmm. kalbant apie bankų sąjungą. Ačiū. Marie Delbo. Merci, monsieur le président. Ačiū. Noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjui už pranešimą parengtą ir už jo pristatymą. Manau, kad e, darbas e, konstruktyvus leis mums e, tinkamai pakeisti kai kurias pareiškimo nuostatas, įžangai du pastebėjimus norėčiau pristatyti palankiai vertinu darbų pradėtų 15-16 metais testinumą, tam, kad galėtume įvertinti pasiektą pažangą arba nepasiektą pažangą. Ir taip pat man priimtina pranešimo struktūra, kuomet jie sudaro trys skyriai. Taip pat e, atsižvelgiamai praėjusiu metu svarbiausius įvykius. Ir e, jiems yra skiriama pakankamai vietos pranešime, taip pat ir teisėkros institucijų vaidmeniui juose. Komentuodama pranešimo turinį norėčiau uh, pasakyti, kad mane neigiamai nustebino konstatuojamosios dalys, nes reikia pabrėžti tam tikrą pasiektą pažangą, net ir tuo atveju, jeigu uh, ji nebuvo pakankama. Skyrius skirtas e, priežiūrai turėtų būti papildytas dviem e, elementais. Tai yra valdymo e, veiksmingumu išorės paslaugomis reikėtų įtraukti fintech paslaugas, kibernetinio saugumo aspektus. Žinau, kad nebuvo įmanoma dėl e, tam tikrų apribojimų pranešimo apimčiai atsižvelgti visus šios aspektus. E, tačiau e, taip pat manau, kad kalbant apie bankų pertvarką, reikėtų daugiau dėmesio skirti paties banko vertį iki ir po pertvarkos, taip pat nacionalinių priežiūros institucijų e, veiklos svarbai jų saveikumui su europinėmis institucijomis, ypač kai pertvarkomas bankas iš kitos šalies. Taip pat reikia labiau e, įvertinti pertvarkos poveikį, vertinti, ar tie rezultatai yra tokie, kokiu buvo laukiama, ar kitokie, galbūt e, kol kas dar per anksti ir e, remiantis tik tai vienu atveju banko populiar daryti kokias nors talis siekiančias išvadas, tačiau tikiuosi, kad e, kai kurias jau padarysime. Paskutinis skyrius Edis Manau, kad galime tik konstatuoti, kad neturime banko indėlių garantijų ES ir kol neturėsime, tai bankų sąjunga nebus sukurta, nes tai yra vienas iš bankų sąjungos pagrindinių ramščių, taigi norėčiau, kad e, būtų patvirtos tos taisyklės, kurias mes pasiūlymą praėjusius metus dėl nesugebėjome pasiekti kompromiso. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, ką pasakiau anksčiau, džiaugiuosi likščioliniu bendradarbiavimu ir aš tikiuosi, kad jis sėkmingai tęsis ir toliau tam, kad e, būtų vaisingas ir mūsų pranešimas taip pat būtų naudingas. Ačiū. Pans Tremoza, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu kolegos Kornėjo vardu. Jis mano, kad e, pranešimo projektas e, galėtų būti papildytas papildomomis nuostatomis. Pirmiausiai kolega norėtų, kad pranešime būtų pripažįstama bankų sąjungos nauda jis yra pasirengęs diskutuoti apie tai, kokias formuluotės galėtume konkrečiai įtraukti, tačiau jis pageidautų, kad Europos parlamentas pasiūstų iškesnį žinią apie tai. Taip pat noriu pabrėžti, kad bankų sąjunga yra labai svarbi Ekonomikos ir pinigų sąjungos sudėdamoji dalis svarbus ramstis. Panas Kornie pritarė trečiajam ramščiui, tai yra bendram bankų indėlių draudimui. Tačiau tam, kad tas ramstis būtų pastatytas, reikia tam tikrų žingsnių sąlygų ir tarpusio pasitikėjimo. 8, 9 ir 10 konstatuojamosios dalis turės būti aptartas papildomai diskusijose. Na ir ponai Kornyje. Susidaro įspūdis, kalbant apie blogas paskolas ir jų problemų sprendimą, tai kolega mano, kad e, negražinamos paskolos nėra vien tik nacionalinė problema, reikia iškoti europinio sprendimoje. Taip pat panas Kornyje palankiai vertina tą aplinkybę, kad pranešime kalbama apie skaidrumo būtinybę ir būtinybę keistis informaciją, jis pageidautų tam tikrų nuorodų į kibernetinį saugumą ir taip pat norėtų, kad būtų užsiminta apie breksito poveikį. Ačiū. Pirmininkas pono Viergas nematau salėje, pono Urtasūno taip pat nematau, bet pono Valį matau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už šį pranešimą. Deja, mūsų politinės pozicijos smarkiai skiriasi šio klausimu, taigi pasiūlymas mums dėja yra nepriimtinas, nes nebuvo atsižvelgta į mūsų požiūrį dėl negražintinų blogų paskolų. per daug e, griežti keliami reikalavimai bankų nuosavam kapitalui ir jų santykiui su paskolų portfeliu. Taip pat aš manau, kad prašyme neužsiminama apie antrojo, trečio laipsnio obligacijų likvidumą. Tai yra spekuliaciniai vertybiniai popieriai, kurie yra populiarūs rinkoje, tačiau jų kainos smarkiai sviruoja ir manau, kad kilus kryžiai e, šie vertybiniai popieriai gali kelti netgi sisteminę riziką bankams, nes šiuo metu galiojanti sistema iš tiesų kelia grėsmę tradiciniai e, bankininkystai ir yra labiau naudinga e, spekuliaciniams bankams, o, o tai kelia grėsmę ekonomikos, e, tradicinės ekonomikos ciklui. Manau, kad prašme galėtume apie tai paminėti. Galbūt tai bus padaryta derantis dėl kompromisinių pasiūlymų. Aš manau, kad prašyme galėtume taip pat e, atkreipti dėmesį į Centrinio banko įgaliojimus priežiūros srityje, e, taip pat kitų institucijų galinčių kontroliuoti bankų veiklą įgaliojimus. Kalbant apie pertvarką, mums neprimtina siūloma sistema, nes mes manome, kad e, Mm, joje nėra atsižvelgiama į bankų specifiką, viskas maunama ant vieno e, kurpalio, e, nepriklausomai nuo to, kokia veikla. Bankas verčiasi labiau, kokias paslaugas siūlo ir e, tai ta sistema bus nenaudinga tiek mokesčių mokėtams, tiek indėlių savininkams. indėlininkai ir e, e, mokesčių mokėtai neturėtų kentėti arba padengti e, vertybiniais popieriais spekuliuojančių bankų nuostolių. Labai dažnai pasitaiko tokios situacijos, jos buvo labai būdingos nuo 11 iki 13 metų, kuomet e, šimtai milijardų buvo papildomai investuoti į Prancūzijos, Vokietijos ir Niderlandų bankinę sistemą. E, tuo tarpu Italijoje tas nebuvo padaryta ir dėl to Italijos bankų padėtis šiuo metu yra blogesnė. Taigi reikia užtikrinti sistemiškumą. E, taip pat būtina užtikrinti ir trečiąjį ramstį, tai yra indėlių garantijų sistemą. Bet atsižvelgiant į skirtingą bankinę Skirtingas banki, bankų e, sistemas valstybės narėse, ypač Italijoje, yra labai svarbu garantuoti, kad krizės, e, kilus kriziai indėliai būtų apsaugoti. Aš tikiuosi, kad su pranešėju galėsime glaudžiai bendradarbiauti tam, kad išspręstume šios klausimus, nepaisant to, kad žinau, jog mūsų pozicijos iš esmės skiriasi. Pirmininkas. E, ne frakcijos vardu, ponas Animas, ačiū pirmininkė, aš pavaduoju ponę Kapalizijų, atsiprašau. Vienintelė priežastis, dėl ko man e, ši sistema yra priimtina, yra tai, kad TNF e frakcijos narys tapo pranešėjų šiuo klausimu. Taigi tik dėl šios aplinkybės, kad šį pranešimą rengia mūsų bičiulis Lūnis. Jis, aišku, mėgina čia elgtis nešališkai kaip pranešėjas ir e, galiu pasakyti, kad e, pranešime yra labai daug e, konstatuojamų dalykų, teigiamai vertinamų, tačiau labai mažai e, įspėjimų yra ir e, atkreip, per mažai kreipimas dėmesys į neigiamus dalykus ir dabar noriu atkreipti dėmesį į kai kurios neigiamus aspektus, sakoma pranešime, kad konstatuojama, e, jog ECB neįvertino banko populiarą espanjol padėties, tai čia tokia e, formuluotė. Iš tiesų nieko nepasakome, tačiau puikiai žinome, kad ponė Nui, gindama viešai interesą, bandė šį banką, banko populiar, gelbėti, tuo tarpu kitiems dviems Italijos bankams, banko Veneto ir dar vienam teko visai kitas e, e, likimas ir jų prašymas e, ginti viešą interesą ir gauti valstybės paramą sulaukė kitokio atsakymo. Apie tai reikia paminėti šiame pranešime. Kitas aspektas susijęs su Montepaski banku. kuris buvo e, rekapitalizuotas e, prevencinė tvarka. Ir nuo spa 25 e, dienos Montepaskė akcijomis vėl prekiaujama vertybinių popierių biržoje. Tuo tarpu Italijos mokesčių mokėtojai dėl to prado labai daug pinigų ir kilo nemažai nepasitenkinimo Manau, kad Italijos e, valstybė dėl to prarado apie milijardą eurų. Investuotojai nepasitikė nei Italijos, nei ES bankų priežiūros mechanizmais, tą reikia pabrėžti. Dėl negražinamų paskolų Hokmarko pranešimas e, e, buvo pristatys komisijai, jis buvo patvirtintas parlamente balsų daugumai, daugumai jame buvo raginama teikti pasiūlymus ES mastu dėl negražinamų paskolų ir NVA frakcija ir kolega Lonės taip pat rengiant šį pranešimą dalyvavo. Tačiau būtų neblogai, jeigu kur nors po kablelio šiame pranešime būtų užsiminama apie būtinybę ES mastu ieškoti šios problemos sprendimo. Ten kalbama pranešime, kad pirminė atsakomybė tenka patiems bankams ir valstybėms narėms, o jau kiti lygmenys jiems tenka tik mažesnė atsakomybė. Dar pabaigai dar du aspektai susijęs su europinėmis obligacijomis. Čia vėl konstatuojama, pasirinkus labai aptakę formuluotę, kad komisija šioje srityje tęsia darbus dėl vertybinių popierių europinių. Na, e, tokiu būdu čia bandoma užmaskuotai raginti, užtikrinti mokesčių solidarumą, ES fiskalinį solidarumą. Ir mums tikrai kritiškai vertinant e, padėtį šioje srityje nebūtų primtina tokia formuluotė dėl ėdis. E, tai yra indėlių garantijų sistemos. Taip pat pasirinktas labai aptakios formuotis, žinoma, galime laukti dar, kol bus pateiktas prašymas ir patvirtintas dėl indėlių garantijų sistemos, tačiau e, vis tik tai ši formuluotė tikrai yra per daug aptaki ir per daug bendro pobūdžio nuostatų ir per mažai kritikos. Ačiū. Ačiū. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Taip, prašom. Ponas Koburgas, ačiū pirmininkė. Panenoje sakė, kad atsigojimas neblogas, ar nesu toks tikras, nes daug metų e, prikėvau e, ateities sandoriais, tai e, man iš tiesų taip netrodo. Dėl ko aš abejoju, tai dėl vieno kurpalio politikos, tai nuolatinė ir asminė sąjungos problema, kaip tik tai E, tai ir yra viena iš priežasčių, dėl, dėl ko Junktinė karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Tas vienas kurpalis iš tiesų netinka visiems ir iš tiesų tai lemia katastrofinius e, paskesnius e, pelnius žlungus vienam bankui, kiti žlunga dėl blogų paskolų, tai nėra jokio poveikio vertinimo, tai mane labai neramina. Na, tai reikštų sisteminę riziką ES bankininkystėje ir ekonomikoje apskritai. Tad e, noriu atkreipti dėmesį būtent šitos aspektus. Dėkui. Uh, other... Ačiū. Daugiau nieko žodžio neprašo. Žodis pranešėjai. E, ačiū už visus išsakytus pasiūlymus. Lauksiu jūsų pakeitimų pasiūlymų. Ir pats esu pasirengęs padaryti ne vieną pakeitimą, siekiant atsižvelgti į diskusijos Europos parlamente. Dėl to, ką sakė ponas Anemans, sakė, kad jis. Aš galiu šitą pranešimą pakeisti e, ir manau, kad atsižvelgsime į e NF frakcijos pageidavimus ir pasiūlymus. Uh, nenoriu minėti čia e, indėlių garantijų, indėlių apsaugos sistemos. E, taigi mes nekantri laukime tolesnių diskusijų ir jūsų pakeitimų pasiūlymų. Ačiū. Ačiū. Tvarkaraštis e, toks komitete. Atsiprašau, visgi terminas pakeitimams teikti yra lapkričio 22. Pakeitimai bus svarstomi gruodžio 7, balsavimas komitete 24 arba 25 sausio. Ir, aišku, tikslas būtų teikti plenariniai, antrai plenariniai vasario sesijai. Ačiū pranešėjai. Einame toliau. E, aišku, visiems e, šešėliniams pranešėjams, e, ačiū, ačiū visiems prisidėjusiems prie diskusijų, dabar einame toliau. Metinė konkurencijos politikos ataskaita pranešėjas ponas Tremoza, žodis jums. Dear colleagues. Ačiū pirmininkė, kolegos, gerbėjų komisijos atstovai. Aš antrą kartą rengiu pranešimą dėl konkurencijos politikos ataskaitos ir pastarosius kelius metus taip pat buvau savo frakcijos šešėlinis pranešėjas ir iš tiesų žiūgiuosi tą galimybę renkti šitą pranešimą, nes tai sutikė galimybę diskutuoti labai svarbiais klausimais mūsų komitetui. Visiškai suprantu, kad tai pranešimas savo iniciatyva, tai ne, neteisėkuros e, e, pranešimas. Ir aišku, koks geriausias signalas, kokį galim pasiūsti piliečiams ir komisijai, tai pasiekti, kuo manoma, platesnė daugumą plenarinio posėdžio metu. Kaip tik tai todėl aš esu labai lankstus, pragmatiškai nusiteikęs aišku, siekdamas demokratinių įgaliojimų ir siekiant, kad būtų bendras sutarimas parlamento e, frakcijų, kad susitelktumėm į esminius dalykus e, ir tai galėtumėm e, pateikti komisijai, kad ji galėtų imtis kitais metais paskesnių veiksmų. Ir keičiamės dabar pirmą kartą nuomonėm ir norėčiau statyti kai kurios dalykus, rašytos į, į pranešimą, aišku, jūs turėsite galimybę teikti pakeitimus, kaip ir pastaraisiais metais aš vėlgi prašau komisijos, ją raginu skirti tinkamus e, konkurencijos generaliniam direktoratui reikiamus e, išteklius, net, e, nes žinome, kad komisija tyria bylas susijusias su pasaulinės ekonomikos gigantais ir aišku reikia specialistų, pavyzdžiui, kurie užsimtų konkrečiom skaitmeniniam, skaitmeninės ekonomikos bylom ir Ir aišku, čia reikia daugiau pajėgų negu e, ankstesniais metais. Taip pat e, komisijos e, prašau pasigilinti tai, ar nacionalinės kompetitingos institucijos yra pakankamai kompetitingos, ar turi pakankamai žmogiškų išteklių, ar, ar užtikrinamas jų nepriklausomumas atskiriuose valstybėse narėse, turint galvoje, kad jos turi priimti svarbius sprendimus, tai turėtume bent jau to susitarti, nes antraip tas darbas kokius atliekamas europinių lygmenių, neturės tokio paties poveikio nacionalinių lygmenių dėl e, e, mokesčių e, teisingumo. Tai labai jautrus klausimas, kalba eina apie konkuravimą mokesčiais, pavyzdžiui, su JAF. Ir iš tiesų pagrindinė mintis, kad įmonės turi mokėti na, teisingus mokesčius. Ir kaip tik tai todėl komisija turėtų pasigilinti į tą konkurencinę projektą, pasižiūrėti, pavyzdžiui, kas vyksta su Amazon byla Liuksem, Liuksemburgė, tai iš tiesų siūlyčiau diskutuoti dėl to. Aš suprantu, kad mokestinė politika yra nacionalinė politika, bet visgi kalbėkime apie tai, nes daug piliečių klausia mūsų nuomonės dėl to. Tai iš tiesų diskutuokime dėl to. Dėl Google bendrovės e, turime komisijos sprendimą Ir buvo pripažinta, kad uh, Google uh, internetinės e, paieškos e, sistema, kai e, nurodymas rezultatuose priekybės bendros yra neteisėmi ir iš tiesų Google ginčijasi, kad iš tiesų ne, ne, neturi tos dominuojančios patirties, mes prašom komisijos, kad kaip įmanoma greičiau būtų baigtas tyrimas. Uh, Ir aš e, taip pat norėčiau pakviesti visus parlamento narius, komisiją ir Google vadovą dalyvauti e, bendrose klausimuose Ekono ir Rimko komiteto. Manyčiau, kad tos diskusijos galėtų būti labai įdomios. Jas galėtų stebėti visi Europos piliečiai, tai iš tiesų būtų labai gerai, kad jie atvyktų į Europos parlamentą, čia Bruselėje, kad atsakytų mūsų, mūsų klausimus, kad labiau nušviestų, daugiau skaidrumo suteiktų e, dėl, dėl to, kas vyksta, nes iš tiesų skirtos didžiulės e, yra e, baudos ir aš esu tikras, kad daugelis kolegų čia parlamente sutiks su manim, kad reikia tokių diskusijų čia parlamente. Dėl aviacijos aš e, taip pat prašau komisijos griežtai taikyti valstybės pagalbos taisyklės visom Europos oro linijoms, nes dabar, pavyzdžiui, turim atvejus atskirom avialinijom, turėtumėm dėl to diskutuoti. Uh, Na, pavyzdžiui, Berijos atvejais, e, tai turėtume tai svarstyti. Taip pat e, sveikinu pakeitimus reglamente 868-2004 metų dėl teisingos konkurencijos. Uh, Man, tai svarbu, nes aš manau, kad skaidrumo ir teisingo konkuravimo nuostatos yra labai svarbios, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Tai kalbant apie valstybės pagalbą ir efektyvumą savo pranešime. Aš teigiu, kad e, kai ES viešusios lėšos naudojamos infrastruktūrai kurti, uh, tai reikia atlikti ES e, naudos sąnaudo analizę ir ta analizė turi būti teigiama, kad būtų leista daryti tokias investicijas. Taip pat raginau komisiją parengti viešą sąrašą. Viduoklių lietuvių dėl oro uosto vaiduoklių, nes e, e, matėm įvairius pranešimus, tai iš tiesų e, turbūt ES piliečiai norėtų tokio, tokio sąrašo, nežinom, kad komisija turi informacijos dėl to. Ir toliau dėl agrimaisto sektoriaus taip pat galbūt būtų įdomu pasigilinti ir reikėtų paprašyti komisijos ištirti. Uh, kaip konkurencijos trūkumas miesto, maisto tiekimo grandinės atskirose grandise gali daryti įtakos maisto produktų kainoms. Tai tokios pagrindinės mintis išdėstytos mano pranešime ir aišku, dabar lauksiu jūsų pastabų ir noriu, kad greičiau prisidėtų diskusijos. Į grupę Shadow Rapporteur, Mr. Stolojan, šešėlinis pranešėjas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką galėčiau pasakyti, jeigu paž... įvertintume Europos komisijos darbą konkurencijos rytyje, galėtumėme nedvėjodami pasakyti, kad tai yra puikus darbas. Ir šiais metais galbūt metinė konkurencijos ataskaita turėtų būti trumpesnė, kur kas trumpesnė nei ankstesniais metais. Man atrodo, kad pranešėjas atliko puikų darbą. Aš labai vertinu nuorodas pranešime apie tai, kad reikia paremti komisiją ir nacionalinės konkurencijos institucijas ir tą būtų galima padaryti, kaip sako pranešėjas, tik pasirūpinant žmogiškaisiais bei finansiniais ištekliais, kurios, kurie reikalingi šioms institucijoms. Aš taip pat labai vertinu tai, kad reguliariai komisarė atsakinga už konkurenciją reguliariai bendrauja su mūsų komitetu ir apskritai su Europos parlamentu. Taip pat man atrodo, kad puiku yra ir tai, kad atliekama detali analizė, detalus tyrimas dėl konkurenciją pažeidžiančios praktikos mokesčių, mokestinių lengvatų srityje. Mes atsižvelgiame į tai, kad valstybės pagalbos taisyklės turėtų būti taikomos ir mokesniems išlygoms ir lengvatoms, lygiai taip pat kaip yra taikoma ir kitokios pagalbos atveju. Ir taip pat e, netinkamos valstybės pagalbos sugražinimo klausimas turi būti sprendžiamas. Tačiau yra keli klausimai, kur norėčiau, kad į tai sureaguotų ir Europos komisijos atstovai. Pirmasis klausimas yra susijęs su pranešimo projektu, kuriame yra pateikiamas pasiūlymas nustatyti tikslinį laiką, per kurį turi būti atliekamas tyrimas dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo. Nors e, tai yra formalių priemonių tik tai atveju numatyta, aš norėčiau išgirsti Europos komisijos nuomonę dėl tokio prašymo, kurį savo pranešime išdėstė pranešėjas. Taip pat pranešime yra pateikiamas pasiūlymas Europos komisijai atlikti atitinkamą studiją dėl bankų koncentracijos. Taip atsitiko po finansų krizės. Galbūt gerai Na, norėčiau pasakyti, kad situacija skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mano šalyje, Rumunijoje, per daug yra bankų ir įsigijimų ir susiliejimų dabar daug procedūrų vyksta, dėl to, kad bankų koncentracija didelė ir kai kuriuose valstybėse narėse, man atrodo, kad bankų koncentracija yra geras dalykas. <clears throat> Taip pat banko koncentracijos procesas susijęs su konkurencijos institucijų priežiūra vykdoma tose šalyse. Ir aš norėčiau, kad Europos komisija irgi įvertintų šį pasiūlymą. Turiu kelis kitus klausimus susijusių su Europos komisija dėl skaidrumo. Mes turime šioje srityje prievolę būtent, kai skiriama valstybės pagalba ir jeigu ji daugiau nei pusė milijono eurų, tuomet numatyta prievolė toje valstybėje narėje paskelbti viešai apie tokią valstybės pagalbą. Tai man kyla klausimas, ar pusė milijono eurų nėra per didelė riba. Galbūt turtingoms išsivyščiusioms valstybėms ši riba nėra pakankamai didelė, bet mūsų šalims, kitoms šalims, kitoms valstybėms narėms galbūt reiktų numatyti mažesnę ribą Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau iškelti Europos komisijai. Europos komisija blokavo Deutsche Burs ir Londono biržos susijungimą. Norėčiau paklausti, ar tas blokavimas, sprendimas dėl blokavimo buvo priimtas prieš Brexitą Ar breksitas kaip tai įtakojo tokį sprendimą? Nes po breksito Europos komisija mano, kad tokio susiliejimo blokavimas vis dar yra teisingas sprendimas. Ačiū. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu Alfred Sand. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti poną, poną Tramozą, parengus pranešimo projektą, kuris labai sutelktas, gerai pasirinktos temos ir tikrai daug galimybių puikiai padiskutuoti apie geresnę politiką ateityje, nors nebūtinai sutinku su labai liberaliomis nuomonėmis dokumente, ypač kalbant apie valstybės pagalbą tas dalykas, kuris nekarta buvo minėta, kad tas požiūris, kai vienas grupalis taikomas visiems, nepasiteisiname šiame sektorija ir mes turime pabrėžti, kad valstybės intervencijos priemonių kartais reikia, ypač kalbant apie paslaugų tiekimą, kai kalbame apie bendrą ekonominį interesą. Taigi, čia valstybės pagalba transporto ir energetikos sektoriai yra labai svarbi, negalime jos panaikinti tiesiog štai taip, turint omenyje dabartinę ekonominę politinę situaciją, kur perinama prie švaresnės, draugiškesnės aplinkai energijos ir taip pat e, daug reformų vyksta transporto sektorija. Valstybės pagalba oro bendrovėms, kaip minima pranešime, čia yra nesubalansuotos nuostatos, nes e, pigios oro bendrovės gauna kitokias subsidijas. Ir reikalinga reik kartais oro bendrovės restruktūrizuoti, kad būtų tenkinami aplinkosaugos reikalavimai, ypač kalbant apie daugiau apgyvendintus regionus, taip pat bandoma išsaugoti darbo vietas ir kartais pigios oro bendrovės siūlo labai prastas įdarbinimo sąlygas darbuotojams. Taip pat reikia atsižvelgti į nesažingos konkurencijos atvejus, nes stambesnės įmonės dažnai susiduria su nesažinga konkurencija, ypač kai kalba eina apie ne ES oro bendrovės. Tas pats pasakytina apie tai, kad transporto sektorija turi būti atveriamos durys konkurencijai, ypač kalbant apie oro uostų tinklą. Mano manimu, tai yra tos rytis, kur kurios yra svarbios regiono konkurencijai išsaugoti, ypač jeigu kalba eina apie ES periferinius regionus. Mes negalime leisti, kad tokie ekonominiai elementai būtų priklausomi tik tai nuo rinkos kalbant apie nacionalinės konkurencijos institucijas, mes sveikiname pranešėjo požiūrį, tačiau pabrėžiame, kad subsidiarumo savoka turi būti užtikrinama. Dėl skaitmenės darbo tvarkės Google dabar yra apie tai, jį dažniausiai kalbama ir kai dėmesio skiriama tik viena įmonė, atrodo šiek tiek keista, bet tai galbūt yra prasminga, kalba eina apie skaitmenę erdvę, jeigu to nepadarysime, tuomet ignoruosime uh, didžiulę problemą. Tačiau turime elgtis atsargiai ir pasverti veiksmų šioje delikačioje rinkos rytyje, jeigu norime užtikrinti inovacijas Europoje. Aš sutinku, kad ilgą laiką prireikia laiko, kol primami sprendimai ir tada įsivyroja neiškumas, kas yra blogai veikėjams ir rinkos veikėjams, veikėjams ir vartotojams. Dar vienas svarbus pasikartojantis klausimas pranešime, būtent, kad reikia skirti tinkamas žmogiškasias ir finansinės e, priemonės ir išteklius e, konkurencijos generaliniam direktoratui, nes e, jiems tenka didelis darbo krūvis ir ponas Remoza mini tą dalyką, ypač kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, kur akivaizdu, kad generalinis direktoratas turi turėti komandą inžinierių ir specialistų dirbančių vietoje ir dėl to tai turi būti susijęs su struktūriniu padaliniu, e, atsižvelgiant į generalinio direktorato kompetencijos rytis. Komisija negali ir būti ir teisėja, ir, ir vertintoje, kalbant apie tuos taisyklės, nes taisyklės jį kūrė ir po to prižiūri, kaip jos yra įgyvendintos. Taigi aš norėčiau, kad būtų atlikta tinkama analizė, kaip trūksta, kiek trūksta konkurencijos maisto grandinėje, nes tai paveikia kainą ir žemės ūkio gamintojų gyvybingumą. Į tai reikia įsigilinti, ypač dabar turint omenyje nedėlių ūkių situaciją, vis, kurioms, kurios tampa labai svarbiais veikėjais mūsų žemynė. Taigi dėkoju. Ačiū. Sandra, Sander Luns. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti geram bičiuliui Ramon Trimoza. Aš tikrai labai laukiu dialogų dėl šio pranešimo. Mes žinome, kad Katalonijos žmonės visuomet pasako už dialogą, už žodžio laisvę, nuomonės laisvę, visais atvejais, ypač ir konkurencijos klausimų, kad kalbėtųsi įmonės, regionai, valstybės narės, senosios, naujosios ir panašiai. Taigi aš tikrai labai laukiu to dialogo su jumis, Ramonai. O Kalbant konkrečiai apie šį klausimą, norėčiau apsiriboti keliomis pastabomis. Mokesčiai. Man atrodo, kad mokesčiai yra valstybės narės kompetencijos klausimas ir tikiuosi, kad tai yra ir regionų kitų valstybių narių taip pat kompetencijos klausimas. Ir čia norėčiau pranešėjų pasiūlyti daugiau dėmesio šiame pranešime skirti konkurencijai ir nesigilinti galbūt per daug į mokesčius. Uh, Nors, aišku, aš visiškai sutinku su tuo, kad e, selektyvi valstybės pagalba mokesčių lengvatų būdu turi būti sprendžiama, jeigu mes norime sukurti vienodas sąlygas vidaus rinkoje. Kitas dalykas, parlamentas, aš manau, galėtų ir turėtų tarti žodį dėl bendros konkurencijos politikos sistemos ir aš, kaip žinia, manau, kad nereiktų priimti sprendimų dėl konkrečių atvejų, taip yra dėl to, kad mes norėtumėme, kad būtų užtikrinamas konkurencijos generalinio direktorato nepriklausomumas, vykdant e, konkurencijos politiką, tai mes čia norėtumėme išlikti atsargus, bandant įvardinti ir gėdinti atskiras įmonės. Mes žinome, kad jums ypatingai neramu dėl Google, aš tikrai gal devynis kartus Google minite savo pranešime, tai apie tai mes dar tikrai pasikalbėsime. Trečias dalykas turint omenyje, kokį svarbų vaidmenį konkurencijos generalinis direktoratas gauna vidaus rinkos funkcionavimo prasme, tai, tai yra tradicinė mintis, būtent mes norime paprašyti perskirstyti komisijos išteklius ir skirti daugiau dėmesio konkurencijos generaliniam direktoratui, kad jie turėtų pakankamai priemonių veikti prireikus ir atlikti tyrimus prireikus. reikus mes tą akcentuojame kas kart. Tas turi būti daroma perskristant personalą, perkeliant iš e, gal mažiau dirbančių generalinių direktoratų, kad e, išsitektumėme biudžete. Ir dar vienas dalykas, vienas elementas, galbūt, kurį, kuriuo galėtume papildyti pranešimą, tai yra diskusijos apie įmonių įsigijimo programą nes tai turi įtakos ir konkurencijai vidaus rinkoje ir man labai neramu dėl to, kaip centrinis bankas ar nacionaliniai centriniai bankai pateisina selektyvius įsigijimus mm, pagal valstybės pagalbos taisyklės, bet galbūt tą klausimą mes ir galėtumėme spręsti, parengti formuluotę ar pakeitimus. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad laukiu tolesnio bendro darbo. Uh, kataloniškoje dvasioje, atviro dialogo pagarbos dvasioje. Tai yra puikus pavyzdys mums visiems. Ačiū. Very... Dėkoju. Gue Palome Lopes Bermejo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Aš sutinku ypač dėl pagrindinių prioritetų - kova su mokesčių vengimu ir valstybės monopolijų, piknaudžiavimo atvejai dėl Google, Amazon. Abiais atvejais komisija eina teisinga linkme, bet turime nepamiršti, kad tyrimai, kurie atliekami, yra labai lėti. Ir jie vyksta tik dėl to, kad spaudimą daro žiniasklaida. Tai mes norėtumėme, kad čia kropščiau būtų į tai atsižvelgiama ateityje. Uh, Norėčiau paminėti du pagrindinius klausimus, kalbant apie konkurencijos politiką. Pirmiausia, žemės ūkio sektorius. Keli dalykai buvo jau apie tai paminėti. Mes turime žemės ūkio gamintojų, pesticidų, trašų gamintojų susitelkimą ir matome, kad Monsanto su Bajo nesusijungė, bet atitinkama įmonė Kinijoje yra labai išaugusi. Mes neturime leisti, kad žemės ūkis priklausytų stambioms korporacijoms. Mes turime išsaugoti suverenumą ir mes norime, kad komisija imtųsi veiksmų. Taip pat, kalbant apie kitą žemės ūkio grandinės pusę, Europos komisija pastaraisiais metais numatė nemažai priemonių, kaip galima kontroliuoti grūdinių kultūrų, mėsos, pieno kainas ir panašiai. Ir čia yra pakankamai įrodymų verčiančių įtraukti ir platintojus bei tarpininkus, nes jie spekuliuoja kainomis ir tai neigiamai veikia ūkininkus, vartotojus ir gamintojus. Šalia to labai svarbu, kad komisija peržiūrėtų kai kuriuos sprendimus, kurie buvo priimti energetikos politikoje, tam, kad būtų daugiau nuoseklumo ir būtų perinama prie tvarių, demokratinių energetikos modelių. Reikia kovoti su tokiais veiksmais, kur prioritetas teikiamas importuojamoms, importuojamai energijai, dujoms, naftai ir panašiai. Taip pat, e, kalbant apie pagalbą skiriamą įvairiems sektoriams ir tai kelia grėsmę atsinaujantiems energijos šaltiniams. Taip pat, kiek kainuoja, pavyzdžiui, brandolinės energijos moratoriumas ir hidro elektrinių veikla. Taigi labai svarbu paaiškinti, kad konkurencijos politika turi užtikrinti tinkamą rinkų veikimą. Tai neturi būti susijęs su tam tikrų našių sektorių trukdymų. Ir mes, aišku, kalbame apie geležinkelių sektorių. Čia, aišku, komisija turi labai svarbu vaidmenį, dažnai naudojama kaip priemonė, priemonė kovoti socialiniu dempingu, tačiau dažnai nauda, naudos vartotojai nejaučia. Jaučia, jaučia tą naudą tik privačios kompanijos. Ačiū. Labai ačiū, žalių atstovų salėje nematau. Taigi dabar pradėsime pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžių, Norinčių kalbėti taip pat nėra žodis pranešėjų. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už komentarus, ponas Tolajanui. Galiu pasakyti, kad būtų įdomu aptarti bankų sektoriaus Europoje ateitį Iš tiesų, man kelia nerima tie skirtumai, kurie išryškėjo per pastarosius metus, kai kurios pietinės S valstybės narės norėtų, kad jose liktų tik trys dideli bankai, pavyzdžiui, Ispanijoje trims didžiausiams bankams šiuo metu tenka 70 procentų visų paskolų dalis Taigi, jeigu vienas iš šitų trijų bankų ateityje susidurtų su sunkumais, tai e, visa paskolų rinka tai pajaustų. Man labiau būtų priimtinas toks modelis kaip Vokietijoje, ne, ko, kurioje veikia pasaulinio masto didėjai bankai, tačiau taip pat ir pakankamai tankus nedidelių taupamųjų bankų tinklas. Tai reiškia, Deutsche Bank tenka tik 6 procentai viso paskolų portfelio Vokietijoje ir jeigu jam kiltų problemų, tai būtų galima jas išspręsti. Taigi, kai kuriuose valstybės narėse mes ateitie matysime koncentraciją bankų sektoriaus ir e, matome didžiulį skirtumą tarp šiaurės ir pietų valstybių narių ir jeigu kiltų kokiu nors išoriniu sukretimu arba dar viena finansų krizė, tai jos poveikis būtų skirtingas šiam šalims, tačiau tikrai esu pasirengęs su ponu Stalajanu šios aspektus aptarti. Ponai Santui noriu pasakyti, kad tikrai uh, uh, Įdomu būtų e, su juo padiskutuoti. Buvęs Maltos premjeras parašė vieną knygą apie europinę politiką ir klausimus mes diskutuosime viešo sektoriaus vaidmenį 21 amžiuje. Apsvarstysime transporto energetikos sektorijoje, galime sutarti, kad tam tikromis aplinkybėmis reikalinga valstybės parama, tačiau kita vertus e, negalime sudaryti sąlygų pasinaudoti valstybinę paramą infrastruktūros projektams, jeigu jiems nėra tokio poreikio, kaip daugelį e, šalių mes panašią situaciją galime stebėti, kuomet pastangų šiuose sektoriuose buvo padėta 2-3 kartus daugiau nei reikalinga. Tačiau tikrai ta diskusija laukia įdomi dėl visuotinės svarbos paslaugų, siekiant e, užtikrinti e, dermas konkurencijos sąlygas. Kolegai Sanderiui Lonės noriu pasakyti, kad atstovaujame senoms e, prekiautojų tautoms Europos ir todėl Natūraliai galim, mūsų pozicijos yra panašios dėl ekonomikos raidos ir tikrai būtų įdomu su jumis padiskutuoti. Galbūt e, jūs esate teisus, kad mes per daug kalbame apie Google koncerną ir galbūt turėtume apdairiai tokias įmonės e, įvardinti statyti prie e, gėdos stulpo nuo 2013 metų tačiau visose savo savo pranešimuose ne, mes nuolat minime Google e, kompaniją, taigi matyti nebe, nebe reikalo. Tačiau jeigu dauguma prieštarautų tam, kad Google būtų paminėta šiame pranešime, tai aš kaip demokratas su to sutikčiau. Palomai Lopės Permecho galiu pasakyti, kad pritarė jūsų situacijos vertinimui dėl padėties energetikos sektorijoje, pavyzdžiui, ir mūsų priklausomybės nuo naftos ir dujų importo priklausomybės iš trečiųjų šalių ir nepakankamo dėmesio alternatyviems e, energetikos ištekliams Ispanijoje dešimt kartų mažiau yra e, saulės e, kolektorių nei Vokietijoje. Ir e, Tokią situaciją turime todėl, kad Vokietija rėmė smulkų verslą, šeiminį verslą, namų ūkius tam, kad jos daugiau investuotų į atsinaujinančius energijos šaltinius, nu, atsinaujinančius išteklius, Tuo tarpu kitose šalise veikia monopolijos, oligopolijos ir juose energijos ištekliai yra patys brangiausi, dėl to sunkiau konkuruoti smulkiam verslui ir kenčia e, skurdžiau gyvenančios šeimos. Pavyzdžiui, Briuselio miestas per pastaruosius metus sumontavo daugiau saulės kolektorių nei e, visa Ispanija kartu paėmus. Tai e, padėtis yra tokia, kad e, kai kuriais faktais ir skaičiais Europoje sunku patikėti. Ir apie tai reikia informuoti komisija, manau, kad jinai turi imtis atinkamų veiksmų. Atskirose sektoriuose vis dar veikia oligopolinės įmonės ir reikia ieškoti būdų, kaip atverti rinkas tam, kad tiek ūkininkai, tiek smulkus verslas galėtų išsilaikyti artimiausių metų. Tai noriu padėkoti visiems už jūsų komentarus. Manau, kad galime tiek komisijai, tiek piliečiams pasiūsti nemažai gerų žinių apie mūsų veiklą Europos parlamente. Pons Talojanai, turite klausimą? Pone pirmininkė, jeigu būtų salėje komisijos atstovų, būtų įdomu išgirsti jų vertinimą dėl pranešimo pasiūlymo e, nustatyti tam tikrus terminus, per kuriuos turėtų baigtis e, tyrimai dėl monopolijų veiklos. Ačiū. Šanko komisijos atstovai, pirmiausia, noriu padėkoti ponui Tremosui už įdomų pranešimą. Mes su susidomėjimu klausėmės diskusijų eigos, kalbant apie terminus nustatytus tyrimui dėl monopolijų veiklos. Komisija mano, kad nebūtų geriausias būdas tokius terminus nustatyti jau turime savo žinioje tam tikras priemonės, kuriomis galime pasinaudoti, siekiant įgyventi priimus sprendimus ir tą darome. Pavyzdžiui, galiu paminėti tam tikras procedūras, kurios yra taikomos um, vidutiniškai kas dviejus metus, siekiant uh, ištirti galimus kartelinius susitarimus, taip pat tam tikrus privalomus uh, įsipareigojimus, uh, sprendimus dėl įsipareigojimų kurie dažnai pasitelkiami siekiant išaiškinti tam tikras problemas konkurencingumo e, srityje. Taip pat turime surinkę specifinių žinių, kuriamis pasinaudojame specifiniais atvejais. Tačiau taip pat e, e, svarstant konkurencingumo bylas susidurėme su nuolat e, sudėtingiančią situaciją. Mm, dėl šios priežasties manome, kad e, galutinių terminų nustatymas nebūtų pats veiksmingiausias būdas siekiant priimti greitus ir kokybiškus sprendimus, siekiant pagreitinti tyrimo eigą būtina užtikrinti, kad konkurencingumo generalinio direktoratui būtų skiriama pakankamai finansinių lėšų ir tikrai būtume dėkingi už jūsų paramą šioje srityje. Taip pat esame dėkingi parlamentui už paramą e, pasiūlymui skirti daugiau finansinių išteklių nacionalinėms konkurencingumo priežiūros institucijoms. Manau, kad tokiu būdu mes galėtume pasiekti, kad bendroji rinka veiktų naudingiau tiek verslui, tiek piliečiams. Manau, kad tiek norėjau pasakyti. Ačiū uždėmesi. Norėjau paklausti, ar pranešėjas norėtų trumpai sureaguoti. 30 sekundžių. Suprantu, kad e, konkurencingumo bylų nagrinėjimas tampa vis sudėtingesnis, tačiau mums reikia iškoti pusiausviros čia tam tikrą prasme. Žinoma, įmonės turi teisę gintis, tačiau negalime leisti, kad bylos nagrinėjimas užtruktų dešimt metų, e, nes e, per tą laiką <clears throat> konkurencijos nelieka, smulkus verslas e, bankrutuoja ir susiformuoja de facto šimtaprocentinė monopolinė situacija. Būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp tų sveitingų aplinkybių, kurias minėjote ir aš pripažįstu, kad jos egzistuoja ir nustatyti tam tikrą laiko tarpą, per kurį komisija privalo pateikti ir rasti sprendimą. Ačiū. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi lapkričio 20 dieną 12 valandą. Pakeitimus svarstysime sausio mėnesį, dar konkrečios datos. Neturime ją pranešime kuo greičiau. Balsuosime ekonomikos komitete vasario mėnesį. Vėlgi konkrečios datos neturime. Na ir e, plenarinėme posėdėje e, bus svarstamas sprendimas vėliau informaciją patikslinsime. Dėkoju pranešėjams, šešiems pranešėjams komisijos atstovams. Dabar pereisime prie. Šeštasis ir septintasis darbo tokias klausimai, dabar šeštasis. Tai yra dvi nuomonės. Pirmoji Ir čia aš esu pranešėjęs prezidimo įgaliotas. Dabar svarstysime pakeitimų pasiūlymus. Pirmasis pranešimas susijęs su taisyklėmis ir bendrais principais e, skirtais e, valstybėms narėms e, patikrinti, kaip komisija naudojasi savo įgaliojimais. Praėjusiu mėnesiu jau pristačiau Jums nuomonės projektą dėl šio komisijos pasiūlymo, kuriuo bus keičiamas vadinamasis komitologijos reglamentas. Taigi nekartosiu jau to, kas parašyta mano pranešime, kurį jau pristačiau. Pagrindinis jo tikslas yra padidinti, sustiprinti skaidrumą. Gavau dešimt pakeitimų, noriu už juos padėkoti. Jų autoriams e, bendrai vertinant galiu pasakyti, kad daugumoje pakeitimų siūlomi panašus dalykai, kurie taip pat siūlomi ir nuomonės projekte, bandant e, sustiprinti skaidrumą e, visais procedūriniais lygmenimis tiek apeliacinių lygmenių, tiek kitais lygmenimis ir mes tikrai palankiai vertiname tokius pasiūlymus, norime pabrėžti, kad Europos parlamentui labai svarbu suprasti, kodėl valstybės narės laikosi vienokios ar kitokios pozicijos ir atitinkamai balsuoja taryboje ir manau, kad vėliau dar šios aspektus aptarsime svarstydami tarp institucinį geresnės teisėkuros susitarimą. Taip pat Nu, kai kuriuose pakeitimuose siūloma įsteigti registrą. Dėl dviejų pono Aikauto 7-11 pakeitimo kyla šiek tiek abejonių. Iš tiesų šiais pakeitimais mm, prieštaraujama komisijos pasiūlymo esmiai Todėl, mano nuomonė, jo pakeitimuose siūloma užsimoti per plačiai, tačiau esu pasirengęs išklausyti kolegų nuomonių tiek šiuo, tiek kitais aspektais arba kitų komentarų išgirsti ir išklausyti. Dabar kalbės e, pirmas kalbėtojas, kurio nėra salėje. Ivana Malėtiš turėtų kalbėti, tačiau kadangi aš nėra, tai Keit Svimban kalbės AKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, pakeitimų pateikta nedaug. Du iš jų aš pateikiau ir džiugiuosi galėdama pasakyti, kad AKR. E Dėka E, pritars tam, ką mes laikome naudingu skaidrumu, kad būtų galima susitarti. Dėl mano 16 pakeitimo aš noriu užtikrinti, kad teisėje, kurios ketinimai pirmam ligmenį būtų tinkamai atspindėti antram ligmenyje. Būtent to siekiu to pakeitimo. Dėl 7-11 pakeitimo aš pati ne, ne, nesu tikra, e, nebūtinai pritariu tam, kaip kolegos žaliai vertina baltavimo taisyklės. Aš man manau, kad reikia skatinti dalyvavimą sprendimų prieimime, bet aišku, aš norėčiau taip pat išgirsti jų, e, jų, e, jo, jo pagrindimą, kodėl jis mano, kad tai geriausia būtų išbraukti. Tad tiek, dėkui. Ačiū. Kitų šešėlinių pranešėjų e, nematau, daugiau nieko žodžio neprašo. Aišku, aš su kolegom kalbėsiuosi rengdamas kompromisinius pakeitimus. Ačiū Kei. už tai, kad e, e, pristatė savo 16 pakeitimą. Žinoma, mes. Uh, Manome, kad pagrindinis e, aktas iš tiesų būtų suderintas su kitais teisės aktais ir apskritai, e, ir apskritai bendrai e, kalbant, ketinimai turi atsispindėti turinėje, bet, bet Na, aišku, tai turbūt paaiškinta galbūt konsultuojamas dalis, aišku, mes pagalvosim, atspindėsim tą principą. Bet visiškai pritariu, kad tai yra aiškus įpareigojimas išdėstas e, sutartis sutartise. E, ten yra nustatyta, e, kokia apimtis yra derogatų galiojimo. Taigi, koks tvarkaraštis būtų. Ekon bus balsuojama lapkričio 20, o Dėl tolesnių datų tai dar neaišku, kada pagrindinis atsakingas komitetas balsuos dėl to. E, toliau kitas klausimas, tai e, na, dar viena nuomonė. Tai tarp institucinio susitarimo aiškinimas ir gyvenimas siekiant geresnės teisėkuros. Tai Spalio 10 vyko e, susitikimas, jame pristačiau, tiksliau vyko posėdis, jame pristačiau e, savo nuomonės e, projektą ir dėl, dėl šito klausimo, kai kurie jūs parodė susidomėjimą, pateikė pakeitimų, iš jūsų pateikti 23 pakeitimai, ačiū visiems prisidėjusiems prie to, kad nuomonė, nuomonė būtų patobulinta. Na, bendrai galiu pasakyti, kad teigiamai vertinu visus pasiūlymus dėl pakeitimų. Iš tiesų e, visais pakeitimais e, e, išriškiama tokia pati pozicija, kokia dėstoma yra pranešime. Aišku, vienais pakeitimais siūloma stiprinti, griežtinti apie poziciją, kitais galbūt sušvelninti. Aišku, viską svarstysime. Uh, Na, o e, rezultatas yra toks, kad bendrai paėmus pakeitimai e, atrodo yra suderinami, tad neturėtų būti pernelik sunku pasiekti kompromisą. Visgi e, galima pasakyti, kad aš pritariu pakeitimų logikai, dėl kurių dar reikėtų diskutuoti. Na, dėl, dėl kai kurių aš esu nusiteikęs ambicingai, iš principo visai sutikčiau, bet aišku, reikia pagalvoti apie tai, kaip būtų galima pasiekti pakankamai plataus bendro sutarimo šiame komitete. Ponas Martučelo, jį matau, nežinau, galbūt kiek kalbės e, pono Fox, e, prašau. E, Kalbėsiu trumpai, ar gali pritarti daugumai pakeitimų, kuris raginama, kad būtų gerinamas procedūros, dinamas skaidrumas, kad būtų užtikrinamas nuseklumas per pirmo lygmens ir antrojo lygmens. Uh, dėl įsipareigojimų, taip pat pritartume, taip pat pritartume pakeitimams, kur raginama, kad taryba būtų skaidresnė, taip pat, na, aišku, pažymime trišalių dėrybų svarbą. Ačiū, ar dar būtų norinčių kalbėti kolegų. Ne, tai tokios gan dvišalės diskusijos <laughs> vyko, visgi jos taip pat naudingos, bet, bet kokiu atveju, kurie iš pakeitimų yra labai aiškus ir, kaip sakiau, bendrausime su šešėliniais e, pranešėjais ir e, sieksime e, prasmingo kompromiso tvarkaraštis, sakon, komitetą bus balsuojama lapkričio 21. -ąją. Na, o kada balsuos pagrindinis atsakingas komitetas, dar neaišku. 8.9. darbo atvarkės klausimai. Tai yra direktyva dėl Europos paslaugų e-kortelės teisinės ir vykimo sistemos ir taip pat dėl e-kortelės e, administracinių priemonių. Čia, žinote, atsakingas komitetas yra impo komitetas, tačiau mes turime parengti nuomonę ir e, mūsų pranešėjas yra e, ponas Liudviksonas. Ole, prašom jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau uh, padėkoti kolegas už visus atsiustus na, pakeitimus, be abejonės išdėstyta vertingų nuomonių ir idėjų, e, bet e, yra nemažai ir iššūkių, ir polarizacijos nemažai, daug kas e, nori paremti pasiūlymą, bet galbūt jį labiau išgrininti, kiti tiesiog nori tai atmesti. Uh, Mano nuomonė dėl komisijos pasiūlymo nepasikeitė. Manau, kad e, e, yra pagrindo e, abejoti dėl šio pasiūlymo pridėtinės verties. Ir nelabai a, aiški įvairių frakcijų nuomonė dėl komisijos pasiūlymo, tai atsispindi pakeitimuose, kaip tik tai todėl ir pats pateikiau pakeitimą. Taptų e, sunkiau kurti e, vadinamasias pašto dėžučių e, bendrovės, vengti mokesčių. Na, akivaizdu, kad frakcijų nuomonės skiriasi dėl komisijos pasiūlymo, kaip tik tai todėl daug kas norėtų tiesiog atmesti šitą pasiūlymą. Mm, taip pat nėra aiškumo, kaip sakiau, kokios tos frakcijų pozicijos, tai būtų gerai tai išsiaiškinti prieš dirbant toliau. Yra iš dalies sutarama dėl tam tikrų probleminių sričių. Pateiktas buvo pakeitimas, pavyzdžiui, e, dėl statybų sektoriaus neįtraukimo į e, kortelės aprepti. Kai kurios frakcijos mano, kad problematiškas būtų neribotas kortelės galiojimas e, ir vėlgi kyla klausimas, kiek ta kortelė turėtų galioti. Uh, Esu tikras, kad e, galimas kompromisas šio klausimo ir turbūt ne, ne viena frakcija galės e, pritarti kompromisui. E, terminai nacionaliniam institucijom nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl to yra tokie trumpi, kad valstybės narės neturi tiesiog praktinių galimybių tinkamai išnagrinėti prašymus. Bet tai manyčiau, reikia kalbėti apie tai, kas e, čia būtų protinga, bet e, akivaizdu, kad komisijos pasiūlyme numatytas terminas per nelik trumpas, kaip tik tai todėl nemažai pakeitimų buvo tikta dėl to, kad kai kurie terminai turėtų būti pailginti pasiūlyme. Dėl draudimo nuostatų e, komisija išdėsto aiškę poziciją Na, ir reakcija yra tokia, kad daug kas nori iš viso išbraukti iš pasiūlymo draudimo, kiti nori pakeisti šitas nuostatas ir gali būti sunku suderinti šitas pozicijas. Tačiau aš aišku norėčiau išsamių diskusijų dėl to, kad galėtumėm rasti škai, um, bendrą sprendimą. Ačiū pirmininkė už sutiktą žodį ir uh, įdomu bus išgirsti šešėlinio pranešėjo nuomonę dėl to. Norėčiau sužinoti, kokios frakcijų pozicijos. Ačiū. Žiūriu, kas dalyvauja, galbūt uh, Fulvija dabar galėtų pasisakyti, reaguodamas į tai, ką Olė pasakė. Uh, European Service e-card. Okay, O kuris pranešimas? Europos paslaugoje kortelė. Io ringrazio il relatore per il lavoro che sta facendo. Norėčiau padėkoti pranešėjų už atliktą darbą. Tai yra labai svarbus iššūkis. Yra įvairių nuomonių ir nereikia gal skirti laiko diskusijoms apie tas skirtingas nuomonės, reikia kažkaip dirbti kartu ir parengti pasiūlymą. Aš manau, kad mes galime judėti į priekį ir pagerinti sistemą ir kažkaip parengti tokią struktūrinę nuomonę. Ir galėtumėme tuomet konstruktyviai prisidėti prie šio pranešimo rengimo. Mes išklausėme įvairių nuomonių. Yra jautrių klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti, kad tekstas būtų geresnis. Pavyzdžiui, kalbant apie laikotarpį, kuris dabar yra apibrieštas Aš siūlyčiau pirmiausia trijų metų laikotarpį nustatyti, o po to dešimties metų atnaujintam laikotarpį. Kitas sektorius yra statybų sektorius, kuris neturėtų patekti į apriepti. Nes tai yra sektorius, kuris yra labai susijęs su konkurencija mm, ES, taip pat man įdomu, kaip yra su kitais gamybos sektoriais. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriems turėtumėme skirti dėmesio ir aš tikiuosi, kad darbas e, tęsis e, su šešėliniais pranešėjais. Aš mačiau pakeitimus, kuriuos siūlė kolegos ir iš mano frakcijos. Ir aš norėčiau, kad būtų e, atsižvelgta ir į konkurenciją ir man įdomu, kokius sprendimus priims komisija. Aš tikiuosi, kad bus e, pritarta darbo pratesimui. Ačiū, ponas Ozok iš AKR frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, AKR frakcija pozityviai vertina 120 pakeitimų, kurie yra pasiūlyti. Kyla bejonių, ar buvo tas projektas taip jau gerai parengtas, bet, kaip dažnai sakome, komisijos projektai palieka daug vietos patobulinimams. Kartais reikėjo stobulinti, kartais apskritai atmesti. Mes pasiūlėme pakeitimų, kurie mūsų manimų suteikia daugiau aiškumo apibrieštims ir uh, užtikrina daugiau teisinio aiškumo. Taip pat galime pritarti tiems kitų frakcijų pakeitimams, kur ribojamas elektroninės kortelės galiojimo laikas nuo neriboto laikotarpio iki riboto laikotarpio. Mes taip pat galėtumėme pritarti ketverių metų laikotarpiui, kuris būtų pato atnaujinamas dešimčiai metų. Bet aišku, apie tai dar galima būtų pasikalbėti ir vėliau mūsų susitikimų metu. Aš suprantu, kad yra daug baimių ir daug uh, susirūpinimo toms šalims, kurios priima dar, darbuotojus, bet e, mes galėtume čia numatyti maksimaliai, maksimalų laikotarpį dėl paraiškų ir paraiškų sprendimų, dėl paraiškų prieimimo. Toliau minimali ekonominė veikla ir sukčiavimo klausimai įsidarbinimo srityje. Aš manau, kad mes čia galėtumėme patobulinti pakeitimus. Kai kuriais pakeitimais tiesiog kvesionuojamas visas tas projektas. Pavyzdžiui, tai, kad valstybė narė gali nuspręsti, ar įmonė gali būti primta ar ne, tokie pakeitimai nepalieka jokios vietos kompromisui tai apibendinamas galiu pasakyti, kad pranešėjas gali pasikliauti mūsų frakcijos parama, ypač kalbant apie teisinį ir semantinį šio projekto aiškumą, kalbant apie procedūrų saugumą ir tai, kad reiktų iškirsti kelią grėsmėms dėl apsimesnio įsidarbinimo. Bet negalime pritarti tiems pakeitimams, kurie iš esmės pakenk šiam projektui. Man atrodo, jis yra svarbus, kalbant apie bendrai, bendrai, bendrai rinką Europoje. Ačiū. Dėkoju. Aldė, kolegų nematau, Palomelios Lopes Bormecho. Ačiū pirmininkė. Europos paslaugų rinkos sukūrimui reikia teisingų sąlygų paslaugų teikėjams, vartotojams ir darbuotojams reikalingas didžiulis pasitikėjimas ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Būtent e, į tai turės išvelgti Europos komisija, jeigu nori, kad mes bandytumėme užkirsti kelią rinkos susiskaldimui. Yra daug priežasčių, kodėl šis reglamentas nėra laikomas reikalingu, kalbant apie vilkinimą ir problemas perkeliant ES reglamentus. Tą matome, pavyzdžiui, Ispanijos atveju labai aiškiai kad nėra tinkamai gyveninamos direktyvos dėl kelių transporto ir mobilumo. Tai reiškia, kad fiktyvios kompanijos, kompanijos su bloga reputacija ir toliau dirba ir veikia. Kita vertus, keitimosi informacija priemonės yra labai svarbios. Ir kartais čia kyla kliūčių informacijos mainams tarp paslaugų tiekėjų įvairiose šalyse. Sankcijos ES lygmenių irgi nėra pakankamos, o tai yra labai svarbu kovojant su socialiniu dempingu. Nėra priimtina tai, kad valstybės narės net negali panalizuoti ar atšaukti licenzijų, tam tikrų paslaugų tiekėjų licenzijų kurias išdavė kitos valstybės narės, jeigu matome, kad yra pažeidimų bendroje rinkoje. Tai yra labai svarbi problema, kalbant apie socialinę sanglaudą ir pasitikėjimą, vartotojų pasitikėjimą. Taigi mes atmetame šį pasiūlymą. Ačiū. Dar vienas e, pasisakymas per Vanšperas. Oui, merci. J'ai résisté toute la matinée à intervenir pour ne pas prolonger les débats, mais là, je voudrais quand même euh, euh apporter une petite. Aš norėjau taip pat prisidėti prie šios diskusijos, nes e, kai kuriais pakeitimais mačiau, kad siūloma atmesti komisijos pasiūlymą, taip pat e, pasiūlymo nuostatą susijusią su mūsų komiteto įgaliojimo sritimi, tai yra draudimu. Manau, kad toks pasiūlymas yra visiškai nepriimtinas, todėl prieš pradedant siekti kompromiso dėl šio pakeitimo, mes turėtume jį įvertinti mūsų komiteto įgaliojimų požiūrių ir draudimo sritis yra viena iš svarbiausių mūsų komiteto įgaliojimo sričių. Todėl aš manau, kad e, čia negaliu išvelgti jokių valstybės narėse veiksmingai veikiančių sistemų perdraudimo. o šio pasiūlymu suma viską versti aukštinkojami. Visus mūsų iki šiol, visas mūsų iki šiol dėtas pastangas siekiat suderinti veiksmus šioje srityje, ypač abipusio pripažinimo srityje. Taigi, manau, kad mūsų komitetui šioje srityje, kuri mums yra labai svarbi, mes turime atmesti komisijos pasiūlymą ir dėl likusių nuostatų, kurios nėra susijusios su mūsų komiteto veiklos sritimi, mes neturėtume per daug savo sukti galvos ir palikti sprendimus kitiems kompetitingiams komitetams. Ačiū žodis pranešėjui. Ačiū pirmininkė. turbūt e, pritarsite mano teiginiui, kad nėra paprasta čia suderinti įvairias skirtingas pozicijas. Mes e, tiesą sakant turėtume daugiausiai dėmesio skirti mūsų komiteto įgaliojimus ryčiai Per kitą susitikimą su šešėliniais pranešėjais turėsime galimybę apsvarstyti dar likusius neišspręstus klausimus ir manau, kad tikrai nebus paprasta susitarti dėl bendrų sprendimų, tačiau aš esu pasirengęs atvirai diskutuoti, žinoma, laikausi ir uh, turiu savo poziciją, tačiau esu pasirengęs įsiklausyti į kitų šešėlių pranešėjų nuomonę ir e, galimybę susitarti, taigi nekantrai laukiu susitikimo su jais. Pirmininkas, ačiū. Pakeitimo teikimo terminai. E, tiksliau balsuosime ekonomikos komitete pagal tvarkaraštį lapkričio mėnesį. Ne gruodį pirmininkas atsiprašo lapkritį jau būtų sunku balsuoti. Kitas posėdis vyks lapšio 20 dieną 15 valandą ir taip pat 21 dieną posėdžiausime visą dieną. Ačiū visiems.